På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa Mūsų komiteto vardu noriu pasveikinti visus susirinkusius į šį viešai klausimą. Kalbėsime apie vienišų motinų padėtį. Tikrai džiaugiuosi matydama, kad susirinko tiek daug kolegų, tiek daug svečių. Taip pat noriu pasveikinti ir atvykusius ekspertus. Ekspertus ir ekspertes, kurie tikrai yra sukaupę didžiulę patirtį tais klausimais, kuriuos šiandien po pietį ir aptarsime. Taip pat sveikinu ir Europos komisijos atstovę, ponę Pareskovės, iš užimtumo generalinio direktorato. Šios dienos klausimų tema - vienišų motinų padėtis. Ir ši tema yra susijusi bendrai su mūsų komiteto vykdomu darbu, su kitomis temomis. Mes nusprendėme parengti pranešimą savo iniciatyvą, būtent skirtą šiai temai. Ir tas pranešimas be abejo bus labai svarbus dokumentas. Džiaugiuosi galėdama pristatyti mūsų komiteto pranešėją, ponę Barbarą Materą. Ji tikrai labai intensyviai dirba nagrinėdama šį klausimą. Šios dienos diskusijos bus padalytos į dvi dalis. Pirmoji tema, kurią aptarsime, bus naujas šeimos modelis, problemos, su kuriomis susiduria vienišų motinų namų ūkiai. O antroji diskusijų dalis vadinsis praktiniai sprendimai ir politika siekiant padėti vienišoms motinoms. Mūsų visuomenė keičiasi, taip pat keičiasi ir šeimų santykiai, šeimų formavimo tendencijos ir todėl Turime aptarti visą tai, kas vyksta visuomenėje, aptarti tuos pasikeitimus. Taip pat be abejo reikia aptarti ir geriausius sprendimus dabartiniam problemam, taip pat aptarti ir geriausią praktiką. Taip pat pakalbėsime apie tai, kaip keisti padėtį mūsų visuomenėje, kaip atsižvelgti į naujas šeimų tendencijas. svarbu paminėti tai, kad matome, jog dabar šio laikinėje visuomenėje vis didėja vienišų motinų skaičius, tačiau nereikėtų pamiršti, kad tai nėra naujas fenomenas. Visais laikais buvo vienišų motinų. Aš pati užaugau su e, penkiais broliais ir seserimis ir mano motina taip pat buvo vieniša motina nes e, mūsų tėvas mirė labai anksti, kol mes visi dar buvome maži. Tad aš asmeniškai esu susidūrusi su vienišų motinų situacija, esu patyrusi tai praktikoje ir mano motinai puikiai pavyko užauginti mus šešis vaikus ir mes tikrai tapome puikiais piliečiais. Ir manau, kad tokie dalykai tikrai nėra retenybė, Tokiu atveju ir pavyzdžių yra įvairiose šalise, įvairiose visuomenėse. Tokiu atveju, kai vienas iš tėvų turi auginti šeimą ir prižiūrėti šeimą. Be abejo, aš nesakau, kad tokia situacija, toks atvejs yra problema savaime ir kad tai problemai reikia ieškoti sprendimo. Tačiau tokių pavyzdžių yra ir žinome, kad galima E, labai sėkmingai gyventi tokiam aplinkybėm. Vis dėlto visuomenė turi rodyti savo paramą tokiom šeimom. Ir tokia būtų įžanga. Apie tai kalbėsime šiandien. Aptarsime visus šiuos klausimus. Tikiuosi, kad pasikeisime informaciją, žiniomis ir kartu aptarsime bendrus sprendimus, kurie padėtų gerinti padėtį tokių šeimų vienišų tėvų šeimų padėtį. Tad dar kartą noriu visus e, pasveikinti, visus susirinkusius į mūsų diskusiją. Na, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Matera. Ji pristatys tuos aspektus, kuriuos aptarė savo pranešime. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau prisidėti prie šiltų pirmininkės žodžių skirtų visiems, kurie susirinko į šį klausimą. Šiandieną kalbėsime apie vienišas motinas. Tema nenauja, bet jos aktualumas šiandien itin didelis. Ir kartu su dalyvaujančiais ekspertais mes bandysime ieškoti sprendimų, kurios būtų galima kaip galima greičiau įgyvendinti mums, Europos parlamentui, kartu su žmogaus teisų gynimo komitetu labai svarbu, nedelsant imtis šioje srityje veiksmų, Tai pateisina statistiniai duomenys. Per pastaruosius keletą mėnesių vienišų motinų patiriančių skurdą skaičius nepaprastai aš išaugo. O tai reiškia, kad jos susiduria su didžiulėmis problemomis. Jos motinos turi dar kovoti ir su skurdu, ne tik atlikti savo motinos pareigą. Dar vienas dalykas tai yra liūčių diskriminavimo klausimas, nes nebejotinai skurdas tarp moterų yra dažniau pasitaikantis reiškinys negu tarp vyrų. Ir statistiniai duomenės bei jų koreliacija su duomenėmis, kurios teikia Gelbėkite vaikus organizacija, labai aiškiai nurodo problemą. Taigi vienišų motinų skaičius sparčiai auga pasaulyje ir parlamentas kaip galima greičiau turi apibriežti savo priemonių sąrašą, kad galėtų jas įgyvendinti. Nekantriai laukiu mūsų ekspertų pasisakymo šiandien, nes mes pradėsime renkti pranešimą ir man, kaip būsimai pranešėjai, jų nuomonė labai svarbi. Nenorėčiau per nelik ilgai kalbėti. Aš, būdama italė, galiu kalbėti valandų valandas, bet kalbėdama, žinau, turiu labai koncentruotai dėstyti mintis ir iš karto pereiti prie diskusijos esmės. Visos moteris žinome, kaip svarbu veikti konkrečiai ir veiksmingai. Todėl iš karto norėčiau pristatyti mūsų pirmąją ekspertę, kuri analizuoja naują šeimos modelį ir tas problemas, su kuriomis susiduria vienišos moteris. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Rosanai Trifiletė, kuri yra Florencijos universiteto šeimos sociologijos ir socialinės politikos profesorė, ir kuri atliko tyrimą, bei taip pat poniai, vėliau suteiksiu poniai Laurai Alipranti žodį, kuri dirba mokslinio tyrimų centre, vadovauja tyrimams Graikijoje. Ji paraš, paskelbė labai daug darbų šią temą Ypač daug darbų susijusių su vienišų motinų problemomis. Ir tą noriu pasakyti, kad kiekvienai ekspertai suteikiama 15 minučių pasisakymą. Uh, first of all, I beg your pardon if I won't speak English. Pirmiausia, noriu visų atsiprašyti, kad nekalbėsiu anglų kalbą, nes kur kas e, lengviau man kalbėti savo gimtają kalbą, todėl pereisiu italų kalbą. Ir norėčiau pakalbėti apie vienišas motinas bei problemas, su kuriomis jos susiduria. Kaip ir pirmininkė, aš asmeniškai turiu sukaupusi patirtyje šioje srityje, nes esu vieniša motina, po skirybų ją tapau ir dėja susidūriau su skurdu. O kaip mokslininkė norėčiau pirmiausia panalizuoti tam tikrus teorinius šios problemos aspektus ir visą dėmesį sutelkti į tai, kad neturėtume aklai pasitikėti statistiniais duomenimis. Kartais statistiniai duomenės neatspindi tikrosios padėties, ją galima geriau suvokti atlikus kokybinę analizę kadangi aš esu sociologė ir vienišų motinų klausimą analizuoju jau 15 pastarųjų metų, naudodamasi kokybinėmis sociologijos priemonėmis. Todėl galiu pasakyti, kad tyrimas, kurį atliekame, daug daugiau atskleidžia negu vien tik tai statistiniai duomenys. Vienišos motinos negali būti apibūdinamos vien tik tai atskiro šalies nacionaliniais ypatumais remiantis. Ir kaip sakė kolegos iki manęs, vienišų motinų skaičius pasaulyje auga. Kita vertus, Jų padėtis yra skirtingos. Todėl savo pranešime panalizuosiu skirtumus, bet dar noriu pasakyti, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp vienišų motinų, vienišų tėvų ir skurdo bei socialinės atskirties. Padėtis iš tiesų labai sudėtinga, nes vieniši tėvai yra labiau pažeidžiami nei tradicinio modelio šeima ir neigiamą poveikį jie patiria įvairiose gyvenimo srityse. Analizuodama socialinės problemas, 2006 metais buvo atliekamas tyrimas, aš dirbau kartu su žimtumo generaliniu direktoratu ir turėjau galimybę panalizuoti padėtį įvairiose valstybėse narėse ir kaip juose bandoma kovoti su vienišų tėvų patiriamu skurdu. Sukaupta darbo patirtis man leidžia taip pat pakalbėti ir apie valstybių narių politikos pasikeitimus. Taip pat ketinu pateikti tam tikrų rekomendacijų, kokia kryptimi dėlėtų dirbti formuojant politiką šioje srityje. Taigi, pirmiausia, reikėtų paklausti, kodėl taip sunku nustatyti priežastinį ryšį. Tarp šeimos ir kitų veiksnių. Turiu pasakyti, kad Eurostato duomenis šiek tiek nurodo tą priežastinį ryšį, bet anaip tol neatskleidžia įvairių veiksnių ryšio su vienišų tėvų padėtimi. Kai kuriuose šalyse yra įsitvirtinęs klasikinis šeimos modelis, kai šeimą išlaiko vyras ir tokios šeimos dominuoja kultūrinė prasme. Todėl vieniši tėvai tokiuose visuomenėse yra laikomi nukrypimu nuo normos. Aišku, yra labai skirtingų šeimos modelių ir kiekvieno tipo šeima turėtų būti lygiai verčiai traktuojama nepriklausomai nuo kultūrinių skirtumų. Galiu pateikti tam tikrų pavyzdžių. Airijos konstitucijoje vis dar yra straipsnis, kuris sako, kad moteris neturi būti verčiamos dėl ekonominių priežasčių. atlikti tam tikras funkcijas. Todėl būtina naikinti susiklošiusius stereotipus, ištokų skaičius ir vaikų gimusių vienu tėvų šeimose skaičius yra skirtingas, jeigu panalizuosime statistinius duomenės įvairių valstybių narių. Europos Sąjungoje Tris kartus padidėjo vienišų tėvų šeimų gimus vaikui. Švedijoje, pavyzdžiui, tokių šeimų skaičius išaugo keturis kartus. Palyginti su kai kuriais ankstesniais laikotarpiais. Nebijotinai, kad dar daryti skirtumą tarp de facto ir de jure vienišų tėvų šeimų. Jeigu panalizuosime per šias dvi prizmes šeimą kaip o tokią, pamatysime, kad nebūtinai yra sudaroma santoka, formalioji santoka, bet pakankamai daug žmonių gyvena partnerystės pagrindų ir todėl atsiranda didesnis skaičius vienišų tėvų šeimų. Kita vertus, vienišų tėvų šeimos nereiškia, kad tėvas, vienišas tėvas ar vieniša motina neturi partnerio, bet statistiniai duomenys tokių situacijų neatspindi. O tam, kad galėtume įvairiapusiškai įvertinti padėtį, reikia atsižvelgti dar taip pat ir į vaikų amžių Italijoje, pavyzdžiui. vieniša motina ar vienišas tėvas, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, išlaiko tokį statusą net tada, kada vaikas pasiekia pilnametystės. Kart kit, kai kuriuose kitose valstybėse narėse vienišo motinos ar vienišo tėvo statusas išlieka, kol vaikui sukanka 25 arba 27 metai. Taigi šie skirtumai sudaro dar vieną aspektą. Esu tikra, kad Europos lygių reikėtų suvienodinti šiek tiek apibrieštinus veiksnius. Šiuo metu mes jau bandome išanalizuoti įvairius sukauptus duomenis, bet dėje negalime daryti jokių toli siekiančių išvadų. Nereikia pamiršti ir dar vieno veiksnio - demografinės padėties. Pavyzdžiui, paauglių neštumas, ir motinos paauglės yra gana dažnas reiškinys Anglijoje ir Velise. Ir neabejotinai jų skaičius daro poveikį pačiam šeimos modeliui. Jeigu vienišos motinos arba vienišo tėvo situacija gali būti paaiškinama santokus nutraukimu, tai tada reikia galvoti apie kiek kitokias priežastis, dėl kurių atsirado vienišo tėvo ar motinos šeima. Taigi, bet kuriuo atveju augimos yra akivaizdus ir problemų dėl to atsiranda daugiau. Todėl reikia galvoti, kokia materialinė pagalba yra teikiama vienišoms motinoms ir tėvams, nes tai tiesiogiai susiję su jų patiriamu skurdu. Yra tokių valstybių, kuriuose vienišų motinų ar tėvų šeimų skaičius yra labai didelis, pavyzdžiui, Švedijoje ir Norvegijoje palyginti su tradicinė šeima, bet skurdo rodikliai tokių vienišų tėvų šeimų yra labai žemi, nes socialinė sistema jiems leidžia išvengti skurdo. Šiuo metu Europoje yra daug analizuojamos vienišų tėvų šeimos palyginti su tradicinė šeima, aiškinantis skurdo riziką ir socialinės atskirties riziką. Vienišų tėvų padėtis kur kas sudėtingesnė ir dažniausiai jiems grėsia skurdas arba socialinė atskirtis. Tai aiškiai parodo ir Eurostatos surinkti duomenis. Vienišų tėvų šeimų gyvenimo kokybė yra 11 procentų prastesnė nei tradicinių šeimų turinčių vaikų. taip pat yra ir kiti skaičiai. Pavyzdžiui, jų padėtis skiriasi nuo tradicinių šeimų, kur dirba vienas iš tėvų arba būdu. Tėvai ir atitinkamai skirtumas sudaro 23 ir 27 procentus. Tai yra švedijos duomenys. Prancūzijoje vienas iš trijų vaikų augančių vieno iš tėvų šeimoje gali atsidurti skurde Jungtinėje karalystėje duomenys kiek kitokie. Vienas iš dviejų tokių vaikų susiduria su skurdu. Todėl, jeigu į šį reikalą pažvelgsime per vaikų skurdo prizmę, tai nebejotinai problema dar labiau pagilėja ir atsiranda papildomų veiksnių. 13 Europos valstybių buvo atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta, jog neteisingas būtų teiginys, kad vieno vienišo tėvo auga, šeimoje augantis vaikas patiria didesnį skurdą. Aišku, analizuoti tokį reiškinį sunkoka, nes daug daugiau yra vienišų motinų negu vienišų tėvų auginančių vaiką. Tačiau pastarojo metų duomenys rodo, kad net ir kai vienišas tėvas augina vaiką, vis tiek to vaiko patirimas skurdas yra kur kas didesnis nei vaikų augančių abiejų tėvų priežiūroje. Taigi susidaro tam tikras užburtas ratas. Iš vienos pusės skurdas, socialinė atskirtis, apsunkintos galimybės įsidarbinti, menkesnės galimybės gauti mokymą. Tai yra tos problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vienišos motinos. Ir dėl visų tokių veiksnių sudėtinga padėtis tampa dar blogesnė. Po daugelio metų trukusių tyrimų, o mes atlikome labai daug vienišų motinų apklausų, sužinojame nepaprastai daug. Ir labai gerai atsiskleidė priežastis, dėl kurių vienišos motinos atsidūrė nepalankioje socialinėje padėtyje arba sukasi tame užbartame rate. Ne visose valstybėse e, pakankamai daug viešai svarstoma vienišų motinų, vienišų tėvų padėtis, dėl to jinai nelabai gerai suprantama. Socialinės tarnybos teigia, kad vienišų motinų ar vienišų tėvų labai didelis skaičius naudojasi socialinėmis paslaugomis. Tyrimai rodo, kad vieniša motinystė ar vieniša tėvystė yra pakankamai apibriešta laike ir jinai trunka tam tikrą aišku laikotarpį, kaip kad sakė mūsų pirmininkė. Aišku, labiau tai pasakytina apie vienišas motinas, bet šiomis dienomis nereikėtų pamiršti ir vienišų tėvų. Dar vienas kokybinės analizės duomenų naudojimo privalumas yra tas, kad jų pagalba galima aiškiau suvokti, su kokiamis problemomis susiduria tokios šeimos, geriau įvertinti socialinių sistemų ir atitinkamų socialinių tinklų veiksmingumą. Labai dažnai vienišų tėvų šeimos negali pasinaudoti socialinės politikos teikiamomis galimybėmis. Pavyzdžiui, negali surasti tinkamo jiems darbo ne visada sugeba pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir todėl kyla klausimas, kaip suformuoti socialinę politiką, kuri nepaliktų nuo šalyje ir tokių šeimų kad pagalba jiems būtų tikslinė, o ne spontaniška. Aš geriau pažįstu, aišku, viduržėmio regiono šalių patirtį, labiausiai Italijos, bet manau, kad Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje padėtis panaši. Būtent ten daug problemų, nes dažniausiai neatsižvelgiama į vienišų tėvų šeimų problemas, nes jos natūraliai priskiriamos išplėstiniai šeimai. Ir todėl jų problemos netaip aiškiai matomos. Ir tokios vienišos motinos ar vienišo tėvo šeima nesusilaukia deramos paramos. Kokybinė analizė, mano galva, taip pat leidžia panalizuoti, kokį konkretų poveikį vykdama politika daro ir pasigilinti į tą poveikį. Pavyzdžiui, panalizuoti, ar tokios šeimos bevelėje veikti darbo rinkoje. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų. Visų šių veiksnių analizė būtina, norint suformuoti politiką, kuri padėtų vienišų motinų, vienišų tėvų šeimoms kovoti su problemomis. Kita vertus, daugelį Europos pietinių valstybių Yra šeimų, kurios neturi darbo, bet dirba šešėlinėje rinkoje, pavyzdžiui, Graikijoje. Apie 25-30 procentų BVP sukūriama šešėlinėje ekonomikoje. Ir tai nebijotinai keičia bendrą vaizdą. Dar vienas dalykas atsiskleidė atliekant tyrimą. Ir tai yra vaikų situacija. Tyrimas parodė, kad labai sudėtinga vienišoms motinoms ir tėvams suderinti pareigą šeimoje, auginant vaiką ir aktyviai dirbti Klausimo, šis klausimas yra įtin aktuolus ir turi būti sprendžiamas nedelsiant. Daugelis tokių vienišų motinų, vienišų tėvų, šeimų dirba šešėlinėje rinkoje, norėdami užsidirbti. Jeigu mes norime sukurti žiniomis grįst, pagristą visuomenę, Tai švaistytis tokiu darbu jėga negalime. Be to, noriu pasakyti, kad yra nemažai veiksnių, kurių svarbos nesame dar įsiaiškinę, todėl būtina atlikti tolesnius sociologinius tyrimus. Esu tikra, kad ES yra pajėgi tokius tyrimus atlikti. Ir juos reikia atlikti ne atskiruose valstybėse narėse, o apskritai ES įtraukiant ir šalis kandidatės. Toks tyrimas didesnį dėmesį turėtų skirti geriausios patirties pavyzdžiams įsiaiškinti, stengiantis įvertinti labiausiai pavykusią politiką. Toks tyrimas padėtų numatyti tam tikrus pereinamuosius laikotarpius, na pavyzdžiui, vaiko, vaikų darbus rytyje ir pereimą vaiko nuo mokslo prie darbo rinkos. Dar noriu vieną aspektą paliesti. Atliekant tyrimą ES valstybėse narėse, mes pastebėjome, kad ES egzistuoja tam tikra šios ryties politikos konvergencija. Kita vertus, tos valstybės narės, kuriuose buvo suformuota vienišos motinos problemams spręsti politiką pakankamai anksti, rezultatai sprendžiant tokių šeimų problemas yra daug geresni. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių mano galva. Pastebėtų, bandant chronologiškai pažvelgti į socialinę apsaugą. Kokia socialinė apsauga yra suteikiama vienišaus motinos, vienišo tėvo šeimai, įskaitant ir našlystės atvejus. Dažnai našlių situacija pamirštama ir daugiau dėmesio skiriama vienišų tėvų šeimoms. Bet juk vienišų tėvų šeima atsiranda nebūtinai dėl tik tai ištokos ar kitų veiksnių. Tai gali būti ir sutoktinio mirties atvejais. Dabar keletą žodžių apie rekomendacijas. Mano galva, daugelį valstybių narių valstybė moka vaikams alimentus, jeigu tėvas negali mokėti jų. Ir aš labai atsiprašau, kad uždėlsiu šiek tiek. Ačiū profesorė Trifiletė už jūsų pasisakymą. Ir dabar iškart suteiksiu žodį kitai mūsų ekspertai, daktarai Lauvai Aliprantai kuri vadovauja Atikos nacionalinių socialinių tyrimų centrui. Ir gilinasi į lyties lygybių klausimus, jį vadovavo daugeliui tyrimų, kurių metu buvo aiškinamasi šeimos politika ir vyrų ir moterų lygybės klausimai. Taigi suteiksiu žodį iš karto poniai Aliprantė, kad liktų laiko diskusija. Ačiū. All, uh... Dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkiai bei FEM komiteto nariams už pakvietimą dalyvauti šia, šiuose viešuose klausimuose. Aš esu antroji kalbėtoja, tad reikės nesikartoti, nes daug ką jau pasakė prieš mane kalbėjusi viešne, ji daug kalbėjo ir apie europinio lygio klausimus, tad pasistengsiu per daug nesikartoti. Nuo 1960 metų tikrai daug kas keitėsi šeimų formavimo, uh, tendencijose, taip pat vaikų auginimo klausimuose. Tarptų pasikeitimų buvo tokie dalykai, kaip didėjantis išsituokusių šeimų skaičius, vienišų tėvų skaičius. Taip pat tai e, reiškia ir, kad vis daugiau vaikų gimė nesantokoje. Aišku, kiekviena šalis turi tam tikrą savo sistemas, e, tačiau man atrodo, kad yra ir bendrų dalykų tarp įvairių šalių. To, ir vienas iš tų bendrų dalykų yra vieniši tėvai. Iš esmės tai įtakoja socialinės struktūras kiekvienoje valstybėje. Taip pat e, vis dažnesnės tampa partnerinės e, partnerių e, struktūros. Pavyzdžiui, dabar labai dažnai tiesiog poros gyvena kartu, tačiau nesitokia. Tai yra viena iš partnerystės formų ir kai tokia pora sulaukia vaikų, tai tie vaikai taip pat, na, gimsta nesantakoje. Ir tai labai svarbus fenomenas. 2009 metais 37 procentai Europos vaikų buvo gimę ne santokoje, ne toje formalioje, oficialioje, tradicinėje santokoje. Turbūt suprantate, kokie tai yra skaičiai ir ką jie reiškia. Aišku, yra skirtumų tarp įvairių šalių Europos lygių ir Skandinavijos, pavyzdžiui, šalise, šiaurės šalise skaičiai procentai yra didžiausi, maždaug 50 procentų vaikų gimsta ne santokoje, centrinėje Europoje tie skaičiai yra apie 40 procentų, o naujas fenomenas yra toks, kad pietų Europos šalise e, didėja irgi E, aktualėja šis fenomenas, vis daugiau vaikų gimsta ne santokoje. Tačiau Graikija, priešingai nei kitos pietų valstybės, išlaiko labai žemą lygį ir tik 6,57 procentai vaikų gimsta e, nesantokoje. Be abejo, tai yra labai svarbus fenomenas, e, susijęs su daugeliu aspektų, tokių kaip na, parama tokiom šeimom, vaikų auginimas, išlaikimas ir taip toliau. Kaip jau sakė profesorė Trifelėti, yra daug skirtumų tarp valstybių narių, tad tai reiškia, kad yra ir sunku apibriežti, kas yra vienišas tėvas ar vieniša motina. Galima apibriežti tik tokį namų ūkį vienišo tėvo arba motinos. Taip pat būtina pabrėžti, kad vaikai yra priklausomi nuo savo tėvo arba motinos. Ir e, kol kas yra parengtas e, tokio namų ūkio apibrėžimas, kuris yra turbūt jums gerai žinomas šiame kontekste. Be abejo, labai svarbu apibrėžti ir tą vaikų priklausomybę nuo vieno iš tėvų. Ir yra kol kas skirtingų apibrieščių, bet Eurostatas priklausomus e, vaikus apibrėžia kaip nepilnamečius iki 16 arba nuo 16 iki 24, kurie gyvena namų ūkyje E, kuriame yra vienas iš tėvų ir kuris yra ekonominė prasme neaktyvus, nedalyvauja ekonominiuose procesuose ir rinkoje. Aišku, egzistuoja ir statistinių tam tikrų rodiklių, kurie padeda e, apibriežti vienišus tėvus, kažkaip kiekybiškai išreikšti šią problemą ir e, yra nustatyta, yra prognozuojama, kad maždaug 2 procentai visų namų ūkių ES yra sudaryti vienišo tėvo arba vienišos motinos. Naujausi duomenys rodo, kad vienišų tėvų namų ūkiai sudaro 13 procentų visų namų ūkių, kuriuose yra vaikų E, tačiau tie procentai labai skiriasi. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė 25 procentai, Belgija 18, Estija 17, Danija ir Vokietija 16, o tik 5 procentai Portugalijoje ir Graikijoje. Šiuose šalise, kaip matot, procentai skaičiai yra mažiausi. Ir toliau moteris e, sudaro e, didžiąją dalį vienišų tėvų, Europos vidurkis 91 procentas, Aišku, statistika skiriasi tarp šalių. Didžiausias procentas Airijoje, po to Vokietijoje, Austrijoje ir Graikijoje taip pat skaičius didelis 91 procentas. Daugelis vienišų moterų patenka į 30-39 metų amžiaus grupę. Matote skaidrę grafiką, kuriame pavaizduota padėtis įvairiose ES šalise. Jaunesnės vienišos motinos gyvena Junktinėje karalystėje, Airijoje, Maltoje, jos yra jaunesnės šiuose šalise. Egzistuoja taip pat kelios vienišų motinų kategorijos ir iš esmės tai apibrėžima pagal jų e, santoko statusą, tai gali būti vienišos išsiskyrusios, vienišos nevedusios arba vienišos e, motinos našlės. Tad tai yra šios kategorijos, kurios kiekviena iš jų, aišku, susijusios su specifiniam problemom ir jom reikia specifinio socialinės apsaugos priemonių. Daugiausiai dėmesio yra skiriama vienišoms moteriams, kurios yra išs... motinoms, kurios yra išsiskyrusios, nes ši kategorija yra plačiausiai paplitusi. Ir daugelį šalių e, vis dėlto pirmoji ir antroji kategorijos sudaro panašų procentą. Tad namų ūkiai vienišų motinų namų ūkiai yra ypatingai pažeidžiami socialinių aspektų kontekste, jam kyla didelių socialinių problemų dviem lygiais, visų pirma dėl šeimos atsakomybių ir antra dėl darbo. Taip pat tokios šeimos, tokie ūkiai patiria didžiulę įtampą, didžiulį spaudimą iš išorės e, ir vis dėlto reikia pasakyti, kad kadangi nėra galimybės palyginti tokių ūkių padėtį, nes trūksta duomenų, tai akivaizdu, kad na, reikia europinių lygių kažką daryti, reikia rinkti daugiau duomenų, kurie būtų palyginami. Toliau, e, tokie ūkiai, kuriuose yra išlaikomų vaikų, taip pat jų skaičius didėja ir labai dažnai tokie ūkiai siejami su marginalizavimu, su skurdu ir labai dažnai pagrindinės problemos kyla dėl to, kad vienišos motinas negali išlaikyti savo vaikų ir tikrai skurdas tokiuose ūkiuose yra susiję ne tik su motinystės derinimu su darbu, tačiau dar ir su tuo, kad tėvai dažniausiai po skirybų nemoka alimentų ir ne, neišlaiko savo buvusios šeimos. Dar daugiau tokios motinos e, dažniau susiduria su bedarbystės problemomis. Toliau taip pat skaidrė pateikiami ir skurdo rodikliai. ES lygių yra atlikta nemažai studijų, buvo rinkti tokie duomenys. Tai yra skurdas susijęs su vaikų statusu, kurie gyvena namų ūkiuose, vienišų tėvų ūkiuose ir tokie vaikai dažniau patiria skurdą nei tie vaikai, kurie gyvena namų ūkiuose, kuriuose yra du tėvai. Europos vidurkis yra 34 procentai vaikams, kurie gyvena vienišų tėvų ūkiuose, lyginant su 14 procentų tokių ūkių, kuriuose gyvena du tėvai. E, tai yra 2008 metų duomenys. Junktinė karalystė ir Luksemburgas šiom šalim procentai yra aukštesni, 44 procentai, Maltoje jis dar didesnis, 54 procentai. Dabar matote skaidrę, kurioje akivaizdu, kad e, centrinėje bei šiaurės Europoje tie rodikliai, tas lygmuo yra šiek tiek mažesnis, nes egzistuoja šeimų tinklai. Egzistuoja ir skirtumai tarp įvairių šalių, tarp skurdo rodiklių, tai yra susijęs su užimtumo statusu, su tuo, kokį darbą gali dirbti motinos, ar jos gali dirbti visą darbo dieną, pusę darbo dienos ir taip toliau. Pagal ES Silk duomenis matome, e, kad e, e, didesnis skurdo rodiklis yra priskiriamas bedarbiams tėvams, taip pat pusę darbo dienos dirbantiems tėvam ir toks e, skurdo rizikos lygis, vidurkis ES, yra 65 procentai. Yra atlikta nemažai tyrimų, kurie rodo, kad socialiniai ir šeimų tinklai yra ypatingai svarbus, jie gali būti naudojami kaip buferis e, nuo skurdo. Ir tai taip pat be abejo yra susiję ir su socialinės e, gerovės sistemos dosnumu, sakykime taip, atskirose šalise. Pavyzdžiui, Graikijoje vienišų tėvų šeimos yra um, tam tikra jautri tema, nors turime pasakyti, kad tai yra realybė ir labai svarbu užkirsti kelią socialiniai atskirčiai tokių šeimų. Vis dėlto ši tendencija didėja ir e, pietinėse šalise, tokiuose kaip Graikija. Uh, Pavyzdžiui, vis dėlto matome, kad labai dažnai tokios šeimos yra ignoruojamos valstybės ir nėra pakankamai gerų šeimos apsaugos e, sistemų. E, tokių sistemų reikia, nes kol kas tokios apsaugos sistemos numatytos šeimom, kuriuose yra du sutuoktiniai. Ir e, manau, kad kol kas netradiciniam šeimom, netradiciniam santokom uh, E, pavyzdžiui, vieno tik iš tėvų iš namų ūkiams ar šeimom kyla tikrai didelių problemų, tad reikia geresnių socialinės apsaugos standartų ir taip pat reikia tokias šeimas integruoti į bendrus socialinės apsaugos standartus. Na, gerai žinome, kad e, tėvystė yra abiejų tėvų atsakomybė, tiek motinos, tiek tėvo. Tačiau dažnai būna taip, kad vienišos motinos turi vienos rūpintis e, vaikais, jų auginimu, taip pat finansiniais ištekliais. Tai reiškia, kad jos susiduria su dar didesniem problemam. Taigi labai svarbu parengti europinę sistemą, kuri būtų skirta vienišų motinų paramai, atsižvelgiant jų poreikius. Ir prioritetas turi būti suteikiamas tom moteriam, kurios nori derinti vaikų priežiūrą su darbu. Taip pat e, reikia užtikrinti, kad tokia parama būtų kokybiška, taip pat, kad būtų teikiama pagalba dėl vaikų priežiūros, ypač iki mokyklinio amžiaus vaikų. E, šiek tiek informacijos apie specializuotą politiką motinoms. Reikia priemonių, kurios skatintų vienišas motinas dalyvauti darbo rinkoje ir tikrai nereikėtų kurti jų kultūr, jų e, priklausomybės nuo tam tikrų nuostatų arba įstatymų. Na, o kalbant apie vaikus, tikrai kyla daug problemų vaikam, kai šeimos išsiskiria arba kai jie yra auginami vienišų tėvų, reikia tas problemas spręsti ir tikrai rengiant teisės aktus reikėtų atsižvelgti į įvairius specifinius atvejus. E, ekonomikos dabartinis laikotarpis labai sudėtingas, išgyvename ekonomikos nuosmukį, tad labai sunku užtikrinti geresnį ekonominį ir socialinę apsaugą, tačiau ta apsauga būtų tam tikras stabilizatorius, tai būtų ilgalaikiai perspektyvai naudinga ir pačiai ekonomikai, jeigu būtų remiamos tokios jautros pažeidžiamos grupės, tarp kurių yra ir vieniši tėvai vienišos motinos. E, Deja, kai kurios šalis nesugeba pasirūpinti būtent vienišomis motinomis šią kategoriją. Ir tokiu būdu gali būti sukūriamos tam tikros marginalinės grupės ir to reikėtų vengti. Pabaigai dar pasakysiu, kad vienišos motinos, jų atvejs yra ypatingai svarbus, tai yra aišku didžiulis iššūkis modernioms valstybėms. E, ar reikia pripažinti ar nepripažinti motinystę kaip darbą, ar už jį turi būti mokama ar ne, tai yra didžiulis klausimas, tai reikia panagrinėti, taip pat reikia pasižiūrėti, kokias geresnės socialinės apsaugos sistemas galėtume numatyti vienišo motinom. Nei tempi tecnici, così da poter dare la parola adesso alle colleghe della. Ačiū, kad Taip trumpai kalbėjote, dabar turėsime progą suteikti žodį kitiems kolegoms iš moterų reikalų komiteto. Dabar suteiksiu žodį poniai Gurmai, kuri yra šešėlinė pranešėja iš SRD frakcijos Europos parlamente. Ačiū. Esu tikra, kad jūs pateikėte išsamų vaizdą pateikėte statistinių duomenų, kurie leidžia geriau suprasti tokių šeimų padėtį ir jūsų pateikti duomenės bus naudingi rengiant pranešimą. Nes mes žinome, kad vienišų motinų padėtis yra tam tikras visuomenės padėties apskritai atspindys ir aš manau, kad rengiamoje nuomonėje, rengiamame pranešime reikėtų atsižvelgti visus šios veiksnius. Jūs žinote, kad vienišų tėvų, vienišų motinų šeimų skaičius auga ir tikrai nėra tokios politikos, kuri galėtų kompensuoti atsiradusią skriaudą. Bet mes turime vadovautis nuostatą, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo to, kokioje šeimoje jie auga, yra lygus. pranešėjos pateikė šokiruojančių statistinių duomenų, kad 37 procentai vaikų gimsta nesantokoje. Tai tikrai šokiruojantis duomenis. Ir aš manau, kad bendras atsakomybės jausmas yra labai svarbus dalykas, kuriant šeimą. Kodėl vienišius motinos ar tėvai turi susilaukti didesnio mūsų dėmesio. Ogi todėl, kad jie atlieka lygiai tas pačias funkcijas kaip ir tradicinė šeima, bet jiems daug sunkiau derinti vaiko auginimo ir darbo klausimus. Taigi, kai kurios šeimos atsiduria nepalankioje situacijoje. Mes žinome, kad 91 procentas vienišų tėvų šeimų yra vienišų motinų šeimos, o be to tokiom šeimoms skurdas grėsia kur kas dažniau negu tradicinėms šeimoms. Ir dėl to galima sakyti, kad skurdas. Moterim dažniau grėsia negu vyrams. Aš manau, kad vėliau bus surinkta ir daugiau duomenų ir nebejotinai nereikėtų apsiriboti jau vien tik atliktais tyrimais. Kitas dalykas, kad vienišų motinų ar tėvų, vienišos motinos yra menkiau pasirengusios ekonomikos ir ties netikėtumams nei tėvai, todėl joms labiau reikia finansinės paramos ir šiuo atveju joms tenka kovoti abiem frontais. Kovoti su problemomis šeimoje ir taip pat uždirbti duoną šeimai. Dar yra kitas klausimas, tai pensijos klausimas, nes vienišų motinų šeimose sudėtinga taupyti pensijai. Taip pat perskaičiau tokį sakinį, kad vienišos, vienišų motinų sveikatos būklė yra prastesnė negu tų, kurios gyvena santokoje. Jeigu toks teiginys yra teisingas, reikia galvoti, ką galėtume ir šioje srityje padaryti. Vienišos motinos susiduria su didžiuliais sunkumais, ypač kai reikia derinti motinystės pareigas su darbu. Ir apskritai jos susiduria su didesnėmis problemomis užimtumo darbo rinkoje. Reikia galvoti apie paramą joms ne tik tai darbo valandomis, bet ir po darbo. Socialinės tarnybos turėtų daugiau dėmesio skirti vienišų motinų ūkiams. Taigi iš vienos pusės turime padėti vienišoms motinoms geriau atlikti savo pareigas ir tai reiškia, kad reikalinga kurti programas, mokesčių lengvatas, kurios užtikrintų šeimai palankės darbo sąlygas bei geresnę jų gyvenimo kokybę. Nebijotinai, kad šiai visuomenės grupiai reikalinga atskira socialinė politika jau vien dėl to, kad tokioms šeimoms kyla daug didesnė skurdo ir socialinės atskirties grėsmė. Ir dar vienas dalykas, kuris mano galva yra taip pat svarbus, būtų toks. Kai, kurios, kai kurių šalių duomenis rodo, kad krizės atveju padarytas maži, finansų mažinimas viešųjų finansų srityje pablogina daug labiau vienišų motinų padėtį negu kitų šeimų padėtį. Todėl reikėtų galvoti prieš mažinant biudžeto deficitą apie tokias šeimas. Ir galima jau kalbėti net apie skirtumus, kuriuos patiria vienišos motinos ir vieniši tėvai. Barbara vėliau kalbės gal apie kai kurios dalykus ir paminės, kad buvo rengiamas seminaras, kuriame analizuojama vienišų tėvų, vienišų motinų problema. Ir labai įdomiai buvo kalbama apie priemonės, kurias reikėtų taikyti vienišų tėvų šeimoms. Nes įsiaiškinta, kad vienišoms motinoms, pavyzdžiui, labai sudėtinga išlikti aktyvioms darbo rinkoje, nepriklausomai nuo tokių veiksnių kaip atlyginimo dydis. Ir nepriklausomai nuo šalies, apie kurią kalba. Pavyzdžiui, kolegė iš Niderlandų sakė tuo metu, kad Niderlandų vienišos motinos dirba ilgesnę darbo dieną, norėdamas kovoti su skurdu. Ir aš manau, kad tai labai svarbus problemos aspektas. Reikia panalizuoti, kas iš tikrųjų jų vyksta. Ir tai padėtų uh, sukurti tikslingesnę socialinių išmokų sistemą. Panaši situacija Latvijoje, Austrijoje. Todėl manau, kad apskritai klausimas vienišų tėvų, vienišų motinų šeimos klausimas yra labai aktualus. Tikiu, kad mūsų jaunoji kolegė gerai padirbės. Mes, aišku, esame pasirengę jums padėti, ieškant problemų sprendimo būdų, nes visai nesvarbu šiuo atveju, ar šią problemą bando spręsti santokoje, ar gyvenanti moteris, ar nesusituokusi. Ačiū. Ačiū už Jūsų žodžius. Dabar suteiksiu žodį kitai kolegai Marina Jana Kudakis, kuri yra iš Europos ECU frakcijos. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikite galimybę man pasisakyti. Aš renksiu šešėlinį pranešimą savo frakcijos vardu, o tema tikrai labai aktuali ir artima. Man ypač patiko mintis, kad kalbame apie vienišas, vienišų motinų ir vienišų tėvų šeimas. Nors vienišų motinų šeimų skaičius yra kur kas didesnis, jo sudaro 91 procentą nuo visų tokių šeimų. Kaip jau buvo minėta, labai įvairiai suprantama, kas yra vienišo tėvo, vienišo motino šeima ir dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Priežastis yra labai įvairios. Žinoma, kad šiandien santokos institucija labai susilpnėjusi. Yra našlių, yra išsituokusių, yra tiesiog partnerystėje gyvenančių žmonių, kurie augina vaiką ir tos situacijos tampa normalia bet jų situacijos yra skirtingos. Ir tie, kurie pakankamai turi finansinių išteklių ir augina vieni vaiką, tikriausiai jų padėtis skiriasi nuo, sakysime, vienišaus našlės auginančios vaiką padėties. Todėl reikėtų apibriežti tas skirtingas situacijas. Bet kągi galima padaryti? Iki šiol girdėjome, kad reikalinga teikti finansinę pagalbą. Nebejotina, finansinė pagalba visada padeda ir jungtinėje karalystėje išmokos mokomos įvertinus pajamas. Ir yra įvairių pagalbos būdų. Dabar dėl to, kad dėl biudžeto mažinimo sumo, nukentėjo labiau vienišų motinų šeimos. Nesu tikra taip, nes pavyzdžiui yra atskirai teikiamos e, paramos sistemos tautiniams mažumoms, jų bendruomenėms, tai yra jų tų bendruomenių šeimoms, vienišoms šeimoms ir Nežinau, ar a, mokesčių lengvatos būtų pats teisingiausias sprendimas, nes reikėtų kur kas plačiau panagrinėti finansinės paramos klausimą ir konkrečiai panalizuoti, kokios egzistuoja galimybės, kuo galima pasinaudoti. Junktinėje karalystėje, kaip sako mūsų ministras pirmininkas, visuomenės prievolės labai išaugo ir pati visuomenė labai pasirūpina savo nariais. Nes, pavyzdžiui, sakysime, vaikų priežiūros darbą atlieka ir savanoriai. Kalbant apie vienišų tėvų šeimų atskirti, tai čia situacija vėlgi skirtinga. Jeigu jūsų sutoktinis mirė, tai tada jūs susidursite su kitomis problemomis, negu kai, jeigu jūs esate vieniša motina Junktinėje karalystėje. Bet vis tiek vienišų motinų padėtis Junktinėje karalystėje yra daug geresnė negu Graikijoje, nes ten jos patiria didesnį atskirties grėsmę. Taigi problemos nėra paprastos ir negalime apsiriboti vien tik tai finansinės paramos problemomis. Aš manau, kad problemos yra daug gilesnės ir daugelis jų yra netiesiogiai patiriamos ir susijusios su, pavyzdžiui, moters padėtimi visuomenė, vaikų padėtimi visuomenė. Pavyzdžiui, vaikai, kurie a, kilia ir auga nestabilioje aplinkoje, dažnai patiria didesnių sunkumų. Todėl sakyčiau, kad reikėtų grįžti prie atskirų valstybių narių padėties, reikėtų įtvirtinti pilietiškesnę visuomenę, kuri padeda tokioms šeimoms. Ir nebijotinai pagalba, ar tai vienišų motinų, ar vienišų tėvų ūkiams yra labai svarbus dalykas. Ačiū poniai Jenekodakis, dabar sutiksiu žodį komisijos atstovai. Jie taip pat pasakė šio klausimu. Pone Paraškevas iš e, DG. Ne, atsiprašau, dar viena kolegė yra paprašysi žodžio, prašau. Ci sono ancora delle richieste di colleghi che vogliono intervenire. Taigi yra netgi ne viena kolegė, kuri nori pasisakyti, taigi prašyliučiau pirmą išklausyti komisijos atstovės, o tada suteiksiu jums toliau žodį. So, you, uh, Dėkoju, kad pakvietėt komisiją dalyvauti šioje diskusijoje. Aš asmeniškai šios temos klausimus susijusius su, su vienišais tėvais svarstu jau 16 metų, nes anksčiau dirbau lyčių lygybės skyriuje, na, o dabar jau 7 metus dirbu skyriuje atsakingame už socialinę, už socialinę įtraukti ir esame skyriuje atlikę nemažai tyrimų šią temą. Norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kurie buvo išsakyti kalbėtojų. Norėčiau daugiau pakalbėti apie tam tikras tendencijas, dėl ko ir iš kur atsiranda vieniši tėvai. Kai kuriuose šalise yra susiklošusios tam tikros na, tendencijos arba dėl tam tikrų priežasčių tėvai tampa vienišais tėvais ir iš esmės tai nulėmė visuomenės požiūris į tėvystę apskritai. Kitas dalykas, svarbus dalykas, kuris buvo minėtas, yra tas, kad atliekant tyrimus ir studijas, ir ponio Trifilėdi savo studijos metu tikrai nustatė, kad vienišų motinų aktyvumo lygis priklauso nuo to, kiek paramos ji gauna iš savo valstybės. Tad pietų valstybėse tokių vienišų motinų aktyvumo rodiklis yra aukštesnis nei šiaurės valstybių. Todėl, kad pietų valstybėse ta gerovė gerburio, gerbuvio valstybė nenumato uh, jokių papildomų paramos priemonių ar išmokų vienišom motinom. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra toks. Kol kas galimybė suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą yra, ši idėja yra grindžiama tuo, kad namų ūkija yra du tėvai, du dirbantys asmenys. E, ir man atrodo, kad tokia prielaida yra klaidinga, ji tikrai visiškai neatsižvelgia į realybę, nes dabar matome, kad labai dažnai susikuria vienišų tėvų namų ūkiai. Kitas keltas klausimas buvo susijęs su tuo, kad vieniši tėvai turėtų būti traktuojami kaip pereinamasis laikotarpis, pereinamoji stadija tėvo arba motinos gyvenime. Ir iš esmės tai reiškia, kad valstybė ir jo socialinės apsaugos sistema turėtų prisidėti daugiau prie tokių žmonių gyvenimo, tam, kad jiem padėtų pereiti šį laikinai etapą. Pavyzdžiui, reikia tokių iniciatyvų, kaip kad Prancūzijoje Revenių de Solidarity Active, tai yra tam tikros išmokos asmenim, pavyzdžiui, bedarbiam asmenim, jiems suteikiamos bedarbio išmokos tam, kad jie, remdamiesi tom išmokom, galėtų ieškotis darbo arba galėtų padengti tam tikras išlaidas, kurias patiria. Ir jeigu jie turi vaikų, jie gauna papildomas išmokas ir tokiu būdu jie tiesiog gali lengviau pergyventi tą laikotarpį. Ir manau, kad reikėtų papildomų e, priemonių, papildomų išmokų vienišiem tėvam, kurie įsidarbina Taip pat norėčiau paminėti ir tam tikrą praktiką, kuri e, taikoma kai kuriuose valstybėse narėse, tai yra parama tėvam. Steigėsi vis daugiau grupių arba asociacijų, kurių tikslas yra teikti pagalbą ir paramą tėvams. Tai yra vieni tėvai teikia paramą ir pagalbą kitiem tėvam tai yra tikrai geros iniciatyvos ir jas reikia skatinti. Na, o dabar šiek tiek apie politiką. Kaip žinote, 2010 gruodį buvo pristatyta ES platforma kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir šiame kontekste keliam, keliami du prioritetai kurie yra skirti ir vienišom moter, motinom, kurios taip pat galėtų būti traktuojamos kaip prioritetinė kategorija. Visų pirma, vaikų skurdo kategorijos kontekste. Kaip turime spręsti vaikų skurdo problemą? Tai galima daryti per paramą tėvams. Ir tam tikrą prasme reikėtų skirti didesnę paramą vienišiem tėvam. Tai būtų rekomenduotina. Ir kaip jau buvo minėta, kai kuriuose šalise vieniši tėvai arba motinos yra stigmatizuojami ir tai be abejo turi neigiam pasiekmių ir vaikam. Na, o jei būtų numatyta vienoda paramos sistema visiems vaikam, nepriklausomai nuo jų tėvo ar motinos statuso, manau, toks principas tikrai būtų naudingas visiems. Toliau kita, kitas rytis arba kitas kontekstas, kuriame galime imtis veiksmų, yra naujoji strategija dėl lyčių lygybės 2010-2015 metams. Ir būtent kalbant apie tą spragą tarp pajamų skirtingų lyčių, taip pat galėtumėm spręsti tą problemą, su kuria susiduria vienišos motinos. Ir tikrai e, reikia spręsti tą nepakankamų pajamų lygio klausimą ir e, pažiūrėti būtent dėl kokių priežasčių taip yra ir kaip tas problemas spręsti. Gal vėliau dar pasisakysiu ir vėliau galėsiu dar pateikti konkrečių pasiūlymų, kuriuos mes pateikėme per pastaruosius kelis metus. Ačiū. Puiku, ačiū komisijai už jūsų indėlį diskusiją mes šties galėsime tikrai vėliau kreiptis į Jūs dėl tolesnės informacijos. Na, ir toliau suteiksiu žodį kolegiams. E, pirmai suteiksiu žodį poniai Thompson iš SRD frakcijos. Galbūt ji norės užduoti keletą klausimų ekspertams. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti abiem ekspertam, abiem pranešėjams už labai įdomius pranešimus ir taip pat pasakyti, kad ir aš turiu tokios vienišos motinos patirties. Man labai patiko jūsų mintis apie tyrimus ir apie paties reiškinio sudėtingumą. Bet bent jau mano patirtis rodo, kad kai lyginame padėtį atskirūse valstybėse, reikia galvoti ir apie tai, kiek vaikų auga tokioje šeimoje ir kodėl, pavyzdžiui, vienais atvejais moteris aktyviau veikia darbo rinkoje negu kitais atvejais. Pavyzdžiui, vieniša motina, kuri augina vieną vaiką, turi daug daugiau galimybių dirbti negu santokoje gyvenanti moteris, kuri rūpinasi trim vaikais, nes jai reikia atlikti ir žmonos namų ūkio prižiūrėtojos vaidmenio, tai užima labai daug laiko, jeigu auginate tris vaikus. Todėl šis veiksnys labai svarbus ir tų veiksnių yra tikrai gerokai daugiau. Viena iš mano pat, vienas iš mano patirties aspektų rodo, kad tėvų finansinis dalyvavimas pasitraukus iš šeimos turėtų būti kvalifikuojamas kaip santykis tėvo ir valstybės ir tik tada jau tėvo ir motinos. Nes jeigu tėvas nesugeba, negali mokėti alimento, tai valstybė turi įsikišti. O kai tik tai tėvas jau gauna darbą, valstybė išskaičiuoja iš jo uždarbio atitinkamą procentą. Ir būtent dėl tos priežasties, kad nesutvarkyta elementų mokėjimo sistema ir atsiranda skurdo elementas. Dar kitas klausimas, apie kurį nebuvo kalbama, tai yra lytinis auklėjimas. Buvo paminėta, kad Junktinėje karalystėje, Airijoje ir Maltoje paauglių neštumo problema yra labai aktuali ir tokiu atveju tikrai daug. Bet kodėl taip yra? Airijoje gidraudžiami abortai, tai viena priežastis, bet Maltoje taip pat draudžiami Kita vertus, Junktinėje karalystėje paauglių motinų skaičius auga. Jeigu dar iš kitos pusės pasižiūrėsime, tai tokios šiuose šalyse lytiniam auklėjimui per pastaruosius penketą metų, pavyzdžiui, nebuvo teikiama pakankamai svarbos ir atsiranda pakankamai daug jaunų motinų, kurios turi nutraukti mokymasi mokykloje, gyvena iš išmokų, bet negali visi verčiai dalyvauti darbo rinkoje. Ir vietoj darbo gimdo vaikus, nes už juos mokamos išmokos. Taigi, dauguma, kita vertus, dauguma tokių motinų, kurioms buvo 16 metų, yra nepajėgius auginti vaiką ir dirbti. Tai reikia irgi atsižvelgti bei vertinti. Tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū, ponė Tomsen. Pone Kosta. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjams, nes aš tikrai manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, įdomus, mes tikrai visos norime prie jo prisidėti, ypač e, remiantis šiuo labai įdomiu pranešimu. Aš beje manau, kad mūsų nuomonė šiuo klausimu labai sutampa ir tai mums padeda labai gerai nustatyti mūsų bazės dėl šio reiškinio. Visų pirma, reikia spręsti šitą klausimą, kad parengtumėm rekomendacijas ES, kaip kai kurios kolegas jau sakė, reikia, kad jau būtų geriau suderintas statistinių duomenių rinkimas, kad būtų daugiau tyrimų atlikta vietose, kad būtų uh, taip pat ir e, skersinių tyrimų atlikta, nes įvairių politikos veiksmų poveikis, socialinės politikos veiksmų poveikis taip pat turi būti išnagrinėtas. Jūs kalbėjote apie įvairiausius parametrus ir įvairius aspektus, kurie turi skirtingą įtaką. Tarkim, išlaikomas vaikas e, kai kuriuose valstybėse gali būti laikomas vaikui vos ne iki 30 metų ir panašiai. Taip pat yra skirtingi skurdo rodikliai, e, socialinės atskirties rodikliai yra skirtingi. Mums daugiau reikia informacijos dėl šių aspektų ir yra labai svarbu, kad mūsų komitetas duotų tą impulsą tyrimams atlikti ir kad mes prisijungtumėm prie šitų tyrimų, kurie pagerintų, na, tokią suvienodinimą informacijos rinkimo šiais klausimais. Aš manau, kad kai kurie duomenys tikrai labai įdomu šią pateikti, nes tie duomenys tikrai dėl jų kyla problemų. Na, nėra skirtingų Europų tam tikrą prasme, bet iš esmės, žvelgiant galbūt. Būtent e, kalbant apie vienišas moteris, skirtum, tie skirtumai labai jaučiami. Šiaurės e, ir pietų Europos skirtumai matome, tarkime, labai jaunų motinų paauglių, yra, kurios yra vienišos. Yra taip pat kultūriniai didelis skirtumai tarp šiaurės ir pietų arba tarp skirtingų Europos valstybių. Ir manau, kad tikrai reikia spręsti aktyviau šitą ankstyvų neštumų klausimą. Ir, na, suprantu, kad kai kuriuose valstybėse yra abortų draudimo problematika, bet netgi tose valstybėse, kur leidžiama daryti abortus, yra ta vis tik ankstyvų neštumų problema, taigi aborto draudimas nėra pati opiausia bėda. Čia manau, kad e, reikia taip pat ir labiau užklausyti tas jaunas motinas, ne tik tai teikti joms tą schematinę automatinę pagalbą. Buvo kalbėta apie tai, kad šiaurėje yra daugiau, šiaurinėse valstybėse yra daugiau, 30 procentų daugiau jaunų vienišų moterų, motinų. Aš žinau, kad Italijoje stengiamasi e, spręsti tų vaikų gimusių nesantokia problema. Aišku, jie turi turėti tas pačias teisės kaip ir kiti vaikai. Ir, ir, ir per, jų tėvai, jų augintojai turi turėti tas pačias mm, prievolės. Tačiau ir tėvai, ir, ir vaikai visi turi būti traktuojami lygiai. Ir šiuo požiūriu tikrai turėtų būti daugiau bendrumo, daugiau harmonizavimo. Tačiau aš manau, kad reikėtų kažkaip su, sulėti visas politikas ir daugiau atsižvelgti į vairiausias tipologijas šeimų rūšių arba tų vienišų namų ūkių rūšių. Ir tikiuosi, kad per antrą diskusijų raundą jūs galėtumėte mums daugiau pateikti papildomas informacijos, taip pat kai, kai kas jau yra paaiškėjo man. Uh, Labai patiko paskutinis ponės Tomsen pasiūlymas. Mano manimu, tai yra labai svarbu. Valstybė turi būti kaip garantas. Tarkime, skirybų atveju, kuomet e, išlaikymą turi priklauso, tarkime, motinai. Mo, ne visada tėvas jos nemoka dėl to, kad jis nenori jos mokėti, kartais jis nepajėgus jos išmokėti ir valstybė čia turi būti kaip garantas tos išmokos gavimo. Galbūt mūsų mokslininkės galėtų čia įsikišti ir pasakyti, ką nors dėl tos mišrios politikos, dėl tų skirtingų modelių. Tikrai yra skirtingi tipai, kaip kiekviena valstybė reaguoja į tokias situacijas ir, aišku, kiekviena valstybė laisvai adaptuoja tokias intervencijas, socialinės intervencijas pagal savo kultūrinės aplinkybės tarkime, pietų Europos valstybėse yra tas glaudesnis šeimos brandolys ir, ir jisai lengviau teikia paramą toms vienišoms motinoms, nei, tarkime, šiaurės valstybėse, kur ta šeima netokia glaudi. Taip pat, e, kaip buvo pasakyta, yra labai didelis skirtumas tarp to, kas yra laikoma vieniša motina, yra įvairių, įvairių problemų sprendimų būdų, tarkime, galbūt toms motinoms e, numatomas specia, specialios kažkokios išskirtinės tai atostogos, kažkokios išmokos, kažkokia parama ieškant e, darbo, tarkime, per tą laikinai laikotarpį, per kurį motina ar, ar tėvas vienišas turėtų išeiti iš to priklausomybės būsenos. Reikėtų tokių priemonių apsispręsti, kurios priemonės Europos lygių būtų pačios svarbiausios, kad būtų sustiprinta šita Europos parlamento intervencija. Pirminkė, ačiū, aš trumpai suteiksiu vėl žodį mūsų ekspertėms, kurios e, ta turės progą sureaguoti į tai, ką pasakė Europos parlamento atstovės ir komisijos atstovės per šios, šį klausimą raudą. Na, nedaugiau nei penkias minutės, prašau. Allora, eh, naturalmente in 5 minuti è molto difficile, però mi sembra che siano me... Na, per penkias minutės bus sudėtinga atsakyti ir sureaguoti, tačiau man sudaro toks įspūdis, kad tikrai daug įdomių klausimų buvo užduota ir na, aš norėčiau patiksinti kai kurios dalykus, kuriuos galbūt per apibendrintai išdėšiau pirmajame savo pasisakymė. Aš manau, kad tam tikrų mastų grįšim, grįšime prie tos e, direktorato patikto pasiūlymo. Europa turės priimti politinės gairias šioje srityje. Ir tai bus tikras kultūrinis posūkis. Tai yra reikės susivokti, kad uh, paauglys e, auginantis vaiką arba labai jaunas, neturintis darbo, ne, ne tik ne visada nenori, bet kartais ir negali mokėti alimentų po ištokos tikrai atėjo metas, kad susivoktumėm, jog e, kilo naujų socialinių rizikų dėl to, kad visuomenės struktūra globaliai pasikeitė ir šeimų struktūra visiškai yra pasikeitusi ir kad turime pripažinti šitą e, pasikeitimą. Šiuo požiūriu aš netgi radikaliau darbučiau nusiteikusi nei kai kurios kalbėto šią valstybę, ne tik tai turėtų būti na, garantas, uh, užtikrinantis, kad uh, išlaikymo išmoka bus mokama vienu ar kitu atveju. Ir, ta, ir ta išmoka pa, pa, padės na, išvengti to atskirties. Bet taip pat e, ta išmoka turės anksčiau ir vėliau būti išieškota iš to tėvo, kuris negalėjo ir nepaėgė mokėti to išlaikymo. Dar kitas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti, tai yra. Na, galbūt aš jo tai netaip, netaip aiškiai, kaip norėjau, apibūdinau pradžioje. Tai yra tai, kad e, tie asmenys, vieniši tėvai, kurie iš karto susidūrė su, su, su, su reikalu spręsti savo skurdo problemą, savo vienašumo problemą, iš padėties sukosi ir, ir, ir susisuko geriau nei tie, kurie sėdėjo ir laukė paramos. Taigi tai reiškia, kad mums reikėtų sklandesnės, glaudesnės šeimos politikos. Tarkime, pietų valstybėse yra sistemos sanglaudos aspektų, socialinės sistemos sanglaudos aspektų, kurios, kurie gar, užtikrina ir kitų sistemos raiktelių tinkamą veikimą, tarkime, parama pajamoms, šeimos išmokos, mokamos. Matome, kad valstybė laiko visiškai tinkama e, tai, kad ji pati perima tam tikrą naštą vaikų išlaikymą tokiuose vienišose šeimose. Ir tokios nuostatos buvo laikomasi nuosekliai kai kurių valstybių e, socialinėse sistemose. Ir tai leido vienišoms motinoms turėti tiek vaikų, kiek jos nori turėti tų vaikų. Ir pietų valstybėse, tarkime, matome, kad na, vienišos motinos dažnai neturi daug vaikų vien tik dėl to, kad tos pačios paramos sistemos nėra tinkamos. Taigi šiuo požiūriu lygiai taip pat galima galvoti apie nulinių kaštų politikos įgyvendinimą, kuri tam tikrą prasme pripažintų vienišo tėvo ar motinos statusą. Aišku, pagalba per neformalų kažkokį tai tinklą yra vienas iš tokių sprendimų, bet reikia taip pat pagalbos padėti vienišiems tėvams prieiti prie tam tikrų socialinių paslaugų. Aš ir čia problema viso Europoje. Manau, kad nemanau, kad Italijai vienišos motinos turi kažkokią pirmenybę darželiuose, tarkime, ar lopšeliuose, jeigu jos jos, atsiprašau, turi pirmenybę gauti vietą lapšelį ir darželį, tai tuomet, jeigu jos pripažįsta, kad yra, gyvena skurde, yra skurdžios ir, ir, ir prisima tą teisę gauti socialinę pagalbą. Taigi yra tam tikrų žingsnių, kuriuos reikia padaryti. Ačiū, ponė Trifelėti, už šitą diskusijos papildymą. Na ir dabar galutinis žodis poniai Aliprantį. Aš kalbėsiu graikiškai, jei galima. Nežinau, ar bus vertimas. Sako kalbėtoja. Taigi visos kalbėtojos mm, ar iš, iš salės, ar iš mūsų pusės tikrai pabrėžia nemažai svarbių problemų, kurios liečia ne tik tai tėvus, bet ir vaikus. Nes priklausomai nuo šeiminės situacijos motinos ar tėvo. Vaikai taip pat susiduria su tam tikromis problemomis arba nes, net, nesusiduria su jų atitinkamomis problemomis. Ir reikia minėti, minėti ne tik tai motinas, bet ir tėvus. Nekalbėkime vien tik apie vienišas motinas. Yra taip pat ir vienišų tėvų, kurie, kurių skaičius netgi auga tokiose valstybėse kaip Švedija, tarkime. Ir pagal kai kurios duomenys, kurios, su kuriais aš esu susipažinusi, tarkime, Švedija 26 procentai vienišų e, tėvų yra būtent vyrai. Taigi reikia atsižvelgti visas tas specifines situacijas įvairiose valstybėse ir skirtingai į tas situacijas reaguoti atitinkamai. Tarkime, čia buvo pasakyta, kad viduržėme jūros valstybėse šeimos ryšiai yra glaudesni, jie, yra, jie išliko glaudesni ir dėl to išlikęs tas šeimos tinklas, kuris, na, dažnai gali būti parama ir pakeisti tą valstybę, kuri visiškai neremia vienišo tėvo ar motinos. Tačiau negalima taip teikti šimtų procentų, nes tie ryšiai vis tik tai silpsta ir pietų valstybėse. Taip pat buvo kalbėta apie visuomenę, kuri galėtų pakeisti gerbuvę valstybę, gerovės valstybę. Nežinau, ar taip gyvendinama visose valstybėse. Piliečių visuomenė. Ir taip, iš jos yra daug reikalaujama įvairiose srityse, tai galbūt nebūt, ne vie, šitoje socialinės apsaugos srityse jau nereikėtų iš jos daug reikalauti. Bent jau viduržėme jūros valstybėse pilietinė visuomenė nėra taip išsiplėtojusi, išsivyščiusi kaip šiaurinėse valstybėse. Todėl reikia atsižvelgti į įvairiausius aspektus šitos problematikos, situacijos. Taip pat e, suprasti, kad vienišas tėvas yra ne tik tai motina, bet būtent ir tėvas. taip pat, kad vienišas tėvas gali būti e, ir išsiskyręs, ir, ir našlys, na, ir našlė, ir kad tas vienišumo statusas nėra, nebūtinai turi trukti visą gyvenimą, juk jūs galų gale galite ir susituokti su savo kompanionu ir, e, ir vėliau. Taigi dviejų suaugusiųjų buvimas yra labai svarbus aspektas. Taip pat buvo kalbėta apie ankstyvą neštumo tendencijas Junktinėje karalystėse ir kitose valstybėse. Aš manau, kad čia atsakomybė tenka taip pat ir tėvams paauglių susidūrusių su ankstyvo neštumo problema. Valstybė negali prisimti visos atsakomybės už tokias situacijas, juk taip pat ir mažamečių motinų partneriai taip pat turi prisimti savo atsakomybės dalį ir lygiai taip pat tų mažamečių motinų tėvai. Taip pat reikia pažiūrėti globaliau į valstybės vaidmenį, pilietinės visuomenės vaidmenį ir taip pat e, Europos lygių spręsti problemą, nes Graikijoje nėra apskričiai jokios politikos uh, krypties, kuri būtų skirta būtent vienišoms motinoms. Yra priemonių motinoms, e, kurių, tarkime, vaikai susiduria su sunkumais ar kurias augina vaikus ir susiduria su sunkumais, bet nėra priemonių skirtų būtent vienišoms motinoms. Tik tai kažkokiais vienkartiniais atskirais atvejais yra kažkokių išmokų. Tarkime, jeigu tėvas yra įkalintas, jis negali tuo metu mokėti išlaikymo, tai valstybė gali laikinai įsiterpti, bet nėra priemonių specialių būtent vienišoms moteriams. Pirminkė, ačiū, ponia profesorė. Dabar perėsime prie antrojo diskusijų raundo. Perėsime na, į pačią esmę diskusijų. Kalbėsime apie vienišas motinas toliau. Ačiū mūsų ekspertėms iš mano kairės. Ir dabar kviečiu antrojo raundo e, ekspertes. Tai yra MMM pirmininkė ponė Lydekerk ir federalinės mm, vienišų motinų ir tėvų asociacijos pirmininkė Pegi Lybiš. Mes tikrai visos manome, kad tai tikrai savalaikis, savalaikė diskusija, mes kalbėjome apie įvairovę, šios problemos sprendimo būdų įvairiose valstybėse narise, o dabar pamėginsime surasti tą bendrą problemos sprendimo būdą, kelią, kuri, kuris mūsų vienytų Europos Sąjungoje, kad mūsų veiksmai Europos Sąjungoje būtų kuo konkretesni ir e, skubesni. Na, aš pristatysiu pirmąją ekspertę MMM Europo asociacijos e, pirmininkė Make Matters Matter pirmininkė. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri buvo įsteigta 47 metais, kad būtų įtvirtintas motinų vaidmuo visuomenėje ir taip pat Europos institucijose. Aš taip pat noriu pasveikinti generalinę sekretorę iš MME, ponę Bombasei, kuri taip pat yra čia šiandien su mumis salėje. Na, dabar sutiksiu žodį pirmininkiai. 15 minučių. 15. 15. Grazie, onorevole Matera. Euh, je vais parler en français. Et je voudrais d'abord remercier. Ačiū, ponia Matera. Visų pirma, noriu padėkoti už šiandien man suteiktą progą kalbėti visų moterų, motinų vardu. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai ir atskleisti visas rekomendacijas, kurių jau ne viena buvo paminėta šį šioje pirmoje diskusijoje. Kaip pasakė ponė Matera, MMM judėjimas yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, ji ne, ne, politikė, ne, ne politinė ir ne susijusi su jokia religinė bendruomenė. Mūsų tikslas yra stiprinti moterų vaidmenį visuomenėje, tarptautinėse ir tarptautinėje arenoje. Mes siekiame, kad motin, motinų balsas būtų išgirstas ir kad jūs taip pat išgirstate šitą moterų balsą. Kuri, motinų, kurias jūs atstovaujate kaip rinkėjas, jis yra motinos, moterys ir šiandien, atsižvelgiant į diskusijų temą, vienišos šeimų motinos. Nuo 47 metų MMM nuolatos primena įvairių politikos sričių atstovams, ko, kaip visuomenės požiūrių svarbios yra motinos ir moterys. Taigi būtent šio požiūriu MMM Europe asociacija yra partneris projekto, kurį pradėjo DG Research ir šitas projektas vadinasi Family Platform. Ir šitame šito projekto galutinis pranešimas, galutinė ataskaita turi būti parengta 11 metų kovo mėnesį. Atliekami tyrimai, kurių rezultatai e, padės sukurti naują Europos, naujus Europos politikos veiksmus e, remiančius šeimą. Šiame e, pranešime yra klausimas, kaip Europos ir nacionalinių valstybių politikos gali pagerinti uh, šeimų e, gerovę ilgalaikėje perspektyvoje. Atliekant šitą studiją, tyrimą, mes buvome įpareigoti taip pat at, surašyti pranešimą dėl motinų situacijos Europoje. Atlikdama šitą tyrimą ir siekdamos būti tikrai motinų atstovėmis, o ne kalbėti vien tik apie jas, mes taip pat atlikome E, tyrimą e, internete, į kurį sureagavo daugiau nei 11 tūkstančių motinų. E, dešimtų metų, dešimtų metų nuo vasario iki rugsėjo vyko šitas tyrimas ir tikrai džiaugiuosi šiandien galėdama pateikti vienišoms motinoms, suteikti galimybę kreiptis į jūs per šito tyrimo rezultatus. Iš 11 tūkstančių motinų, kurios atsakė mūsų klausimus, 1500 yra būtent vienišos motinos ir kalbėjos pasakė mums, kokios, kokie yra jų prioritetai. Dauguma jų yra išsiskyrusios arba išsituokusios. Viena iš keturių ir pasisakė niekada nebuvusios susituokusios ir negyveno su jokiu partneriu. Ir daugiau nei viena, viena iš dešimties tokių uh, ats, respondenčių buvo našlės. Neturime ne vienos atsakiusios į mūsų klausimus, kurios būtų, uh, nepil, kuri būtų nepilnametė, taigi jų situacijos neliesiu. Visos į klausimyną atsakysios moteris yra pripažinusios, kad perėjimas į motinystės tą stadiją tikrai pakeitė jų gyvenimą. Jų gyvenimas jau nebe, nebe toks, nebebus kaip, kaip anksčiau. Tai yra didžiulis iššūkis, e, kuris, dėl kurio dauguma jūsų, jų, kuriam dauguma jų nebuvo pasiruošusios, atsiprašau. Dauguma, aišku, visos be, be, be to kalba apie motinystę kaip didžiulį džiaugsmą, kurio, dėl kurio jos niekada nesigailės. Šitą tyrimų mes siekime parengti kreipimas į politikos pasaulį, siekdamas atkreipti dėmesį į motinas. Mes tikrai gavome daug atsakymų į mūsų užduotus klausimus ir galime konstatuoti, ir stebėti, kad atsakymai tikrai beveik visi vienodi. Štai ką šitos motinos atsako. Pavyzdžiui, trys pagrindinės temos, lab, klau, temos iškyla nuolatos. Visų pirma, kad reikia derinti šeimos ir darbo, darbinį gyvenimą. Antra, būtinas pripažinimas, kad būtų visuomenė, kad visų, visa visuomenė pripažintų jų motinos vaidmens svarbą. Ir trečias dalykas, joms visoms būtina turėti daugiau laiko rūpintis savo vaikais. Grįžtame prie e, šeiminio ir darbinio gyvenimo derinimo. Motinos kalba apie tai, kad sunku suderinti profesinį, na, tarkime, darbo valandą su darželiu ir mokyklų darbo laiku, kad nėra darželių, tarkime, įmonėse, kad trūksta tokių įmonės darželių, kad darbo laikas nėra lankstus, kad trūksta finansinių problemų sprendimo būdų. Jų manimų profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimas gali būti įgyvenintas ir per visuomenės pripažinimą suteiktą jų motinų vaidmeniui. Nes jos jaučiasi nepripažintos kaip motinos jos nori, kad visuomenė jas paremtų tame vaidmenyje, motinų vaidmenyje, kurio, kurio ir. Nes jos kartu su tų vaikų tėvais turi juos auginti ir auklėti. Tai yra tikrai specifinis vaidmuo, ypač tuomet, kai tos motinos augina vaikus vienos, vienišos. Joms būtinas laikas pasirūpinti jų vaikų auginimu, lavinimu. Ypač kai tie vaikai yra maži. 80 procentų tokių motinų norėtų auginti savo vaikus namuose iki, iki pat trijų metų. Tai yra iki pat mokyklos. Kai vaikai jau pasiekia mokyklinio amžiaus ir ypač paauglystėje, tokios motinos taip pat norėtų galėt, turėti galimybę rinktis lankstų darbo grafiką arba e, nepilną darbo laiką, kad geriau derintų savo darbo laiką su, tarkime, mokyklinio atostogų laikotarpiais. Taigi tie pagėdavimai rodo, kaip motinams, moteriams rūpi jų motinų vaidmuo ir kaip yra svarbu, kad visuomenė tai atsižvelgtų. Reikia kalbėti aiškiai, dauguma, didžioji dauguma moterų nori dirbti. Tačiau tai, ką jos išreiškia, rodo, kad kai kuriuose gyvenimo laikotarpiuose joms taip pat reikia daugiau laiko pasirūpinti savo šeimą. Čia turime galvoje, kad labai reikia atsižvelgti į tam tikrus gyvenimo ciklus, mot, ypač mot, moterų gyvenime. Reikia kalbėti ir apie, jo moterinos taip pat kalba ir apie skirybų problemas, ir apie e, tėvų įtraukimo į vaikų auklimo problemas ir panašiai. Vienišos vaikus auginančios motinos tikrai gyvena sunkesnį gyvenimą nei tos motinos, kurios gyvena su savo partneriais ar stoktiniais ir augina vaikus kartu. Bet jos lygiai taip pat tokia pat atsakomybė žvelgia į savo tą motinos pareigą ir joms reikia tiek pat laiko tai pareigą atlikti. Joms tikrai trūksta tiek laiko ir tai sukuria tokį didelį stresą ir, ir kuris atsiliepia na, vaikų elgesyje ir veikia vaikus. Vienišų tėvų vaikai, kaip buvo pasakyta iš įvairiausių tyrimų, tikrai jiems yra didesnis pavojus gyventi skurdė. Ir ypač, kai jo, jie auga tik tai su viena motina. Kadangi šeimos modelis visoje Europoje keičiasi, ne viena ne viena šeimos modelis, ne viena valstybė, ne viena, ne viena socialinis sluoksnis nėra e, atskirtas nuo būtent vienišos, vienišų tėvų problemos. Ir kai motina susiduria su tokia problema, ji viena privalo yra tiesiog priversta išlaikyti savo vaikus ir, ir, ir juos auginti be partnerio. Europoje vienišų tėvų šeimų vis daugėja. Nuo 68 iki 2005 metų vaikų gyvenančių su vien tik tai vienu tėvu skaičius išaugo nuo 6 iki 16 procentų, tai yra 150 procentų padidėjimas. Didžioji dauguma šitų vaikų, taigi 91 procentas, negi buvo pasakyta, gyvena vien tik tai su mama. Taigi yra skubus versti spręsti šitą problemą ne vien tik tai dėl motinų, bet ir dėl vaikų ir dėl mūsų visų visuomenės ateities. Mes taigi dėkojame, kad ėmėtės iniciatyvos parengti šitą pranešimą. Ponios ir ponai deputatai, jūs tikrai ne vienas šioje salėje rengėte nuomonės ir labai įdomius pranešimus susijusius su sunkumais, e, su kuriais susiduria moter, moterys ir motinos. Dėl to mes esame jums labai dėkingi. Jūs pakvietė MMM Europą pasiūlyti jums idėjų ir kažkokių praktinių sprendimo būdų. Štai keletas jų. Aišku, būtina didinti struktūrų skaičių skirtų vaikų priežiūrai, ypač mažamečių vaikų priežiūrų. E, tačiau reikia šioje srityje veikti labai kūrybingai. Paminėsiu bent keletą sprendimų būdų. Finansinių požiūrių. PVM ir šeimos išmokos. Čia reikia spręsti. Ekonominių požiūrių reikia pripažinti šeim... netlygintą šeimos darbą, darbą šeimoje. Socialinių požiūrių dirbti prevencinį darbą, kad šeimos nesiskirtų ir ypač pabrėžti laiko savoką, e, tėvų, vyrų įsitraukimą į vaikų auklėjimą, e, būsto problemų sprendimą. Taip pat politinis požiūris, ketvirtas aspektas yra motinų integravimas į vietos politinių sprendimų prieimimą. Tų sprendimų, kurios liečia būtent tas vienišas motinos. Grįžkime prie finansinių aspektų. Vienišos motinos, kurios, e, kurioms kyla didesnis pavojus netgi du ar tris kartus didesnis pavojus atsidurti skurdę, jų materialinę padėtį reikia gerinti. Yra labai svarbu kovoti su šitokių šeimų skurdo problema, jeigu norime užkirsti kelią to skurdo perdavimo kitoms kartoms. Dėl to MMM remia kitas šeimų asociacijos, kurios e, ragina pakeisti PVM e, tą krepšelį E, ir sumažinti, tarkime, kažkokių paslaugų ar produktų apmokestinimą skirtą būtent e, mažamečių vaikų paslaugoms. Tokia priemonė turėtų būti rekomenduota iš Europos parlamento ar komisijos ar tarybos ir turi būti e, išplėsta Europos mastu. Čia būtų tokia reali finansinė pagalba visiems tėvams ir ypač vienišoms motinoms. Tai būtų stiprus signalas to, kaip ES, ES rūpi tie tėvai ir motinos, kurios, kurie vieni ar vienos augina būsimuosius ES piliečius. Siūlome, kad Euro, valstybės narės persvarstytų šeimos išmokų, šeimoms skirtų išmokų struktūrą e, ir suteiktų didesnę galimybę tas išmokas gauti nuo pat pirmojo vaiko gimimo ekonominių požiūrių. Reikėtų pripažinti darbą, netlygintamą darbą šeimoje kaip darbą. Reikėtų visų pirma atsižvelgti į aplinkosaugos duomenis, skaičiuojant BVP. Mes manome, kad žmo, netlygintino darbo įtraukimo skaičiuojant BVP yra labai svarbus aspektas tam, kad mūsų visuomenės pripažintų tą žmogišką kapitalą, kurio reikia pasirūpinti, kuomet tas kapitalas tampa priklausomas. Mes siūlome atlikti tyrimus dėl būtent ekonominės vertės to netlygintino darbo šeimoje. Ir už tai reikėtų vėliau atlyginti kažkokias finansinėmis kompensacijomis arba pripažinti uh, per pensijas, tarkime, ar per pripažinimo kaip dalinio darbo. Šitoks pripažinimas taip pat e, padėtų labiau įtraukti ir vyrų, tėvų e, tą vaidmenį, auginant vaikus. Aišku, tai atsilieptų į Iš tikrųjų, motinos pajaučia didelį profesinį spaudimą tame laikotarpyje tarp 25 ir 40 metų. Tai yra jų darbingiausias amžius, bet tai yra tas pats amžius, kuomet jų labiausiai reikia šeimai. Socialinių požiūrių. Finansinis ir žmogišk... ž... finansinė žmogiškoji išsiskirimo, porų išsiskirimo vertė dar yra neapskaičiuota, ją reikėtų įrodyti. Bet reikėtų čia veikti preventyviai. Finansinis ir žmogiškasis stresas, e, laiko trūkimas, e, negebėjimas skirti laiko šeimai, šeimos e, motinos ir tėvo vaidmenį tik tai dar labiau apsunkina. Taigi 2020 strategijoje reikėtų ne tik tai akcentuoti ekonominius aspektus, bet ir socialinius aspektus. Ir Europą tai pasirinko. Mes tikimės, kad per šitą strategiją bus, ino, ino, bus pateikta inovacinių idėjų, kaip paremti šeimą, šeimos modelį, nes krizės uh, metu šeimos na, yra ta prieglauda, tas um, buferis, kuris padeda apsisaugoti žmonėms nuo krizės padarinių. Reikėtų atlikti pratesti tyrimą, kad būtų išsiaiškinti socialinės sąlygos ir būtų paskatintas tėvų, vyrų dalyvavimas nuo pat vaiko gimimo momento. Taigi mes norėtumėm, kad Tikrai investicijos čia yra labai svarbios visose valstybėse narėse, kad būtų sukurtas ir pakankamas e, būsto fondas e, vienišų tėvų šeimoms. Mes taip pat norėtumėm, kad Europos veiksmų planuose būtų daugiau atsižvelgiama į darbuotojų mobilumo problemas, nes darbuotojų mobilumas dažnai labai neigiamai atsiliepia šeimų situacijoms ir išskiria tas šeimas. Pavyzdžiui, reikėtų užtikrinti, kad įvairių šeimos, šeiminių išmokų mokėjimas mm, iš atitinkamų valstybių neužtruktų, nevėluotų ir kad būtų mokamas laiku. Mes manome, kad Europa privalo rūpintis ir saugoti šeimas, kad būtų užkirstas kelias šeimų išsiskirimui, nes šeim, šeima yra E, tikrai visuomenės brandolys, ypač tokiu sudėtingu krizės laikotarpiu. Na ir politinis pasiūlymas. Moterų integravimas į politinių prisprendimų prieimimą yra vienas iš mūsų pasiūlymų. Praktiškai mes tai gyvenimą per vietos lygmenį. Pavyzdžiui, Prancūzijoje sunkiose Paryžiaus priemešio kvartaluose buvo sukurtos nedidelės MMM France moterų grupės. Mot Motinos kalba motinoms, Mot, moterys kalba moteriams, taip tos vadinasi tos grupės. Ten kalbam apie nesaugumą, apie smurtą, apie nusikalstamumą tuose kvartaluose. Motinos dalyvauja nustatant problemą, ieškant problemos sprendimo būdų ir įgyvendinant tas problemas. Savo bendruomenėse motinoms rūpi jų vaikų ateitis, o dabar dabartinėje situacijoje jos siekia užtikrinti saugią aplinką savo vaikų augimui. Ir motinos yra pajėgios pateikti konkrečių ir veiksmingų sprendimų. Ir aš norėčiau, kad virš visų tų ideologijų suteiktumėm galimybę motinoms ir moterims išgirsti jų balsą, pasiūlyti konkrečių sprendimų. Joms tikrai reikia suteikti tos to svorio visuomenėje ir reikia, kad visuomenės jas pripažintų ir pripažintų jų kaip motinų vaidmenį. Ponios ir ponė Matera, ponės ir ponai deputatai, aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs leidote išgirsti motinų balsą čia parlamente. Grazie, prezidente Liedekerk. E adesso diamo... Dėkuoju, ponė Lydekerke. Na, o dabar suteiksiu žodį vienišų motinų ir tėvų sąjungos pirmininkiai iš Vokietijos. Ši asociacija buvo įkurta 1977-aisiais, ji buvo skirta vienišoms motinoms ir šiandien jie turi apie 9000 narių nacionalinių lygių. Tačiau bendrai jie jungia net 3 milijonus vienišų tėvų šeimų. Suteiksiu žodį mūsų kalbėtojai, bet prašyčiau, jei galima kalbėti ne per daug greitai, nes jei kalbėsite labai greitai, tikrai vertėjim kils problemų jūs verčiant. Gal geriau suteiksiu jums šiek tiek daugiau laiko pasisakymui, bet prašau kalbėkite ne per daug greitai. Dėkoju, pirmininkė. Taip, pasistengsiu. Kalbėsiu anglų kalba. Labai ačiū už kvietimą. Aš esu šios organizacijos direktorė. Uh, Ir ta organizacija vadinasi Vienišų motinų ir tėvų sąjunga Vokietijoje. Tai yra NVO, kuri dirba nuo 1967-ųjų. Ir ji taip pat yra įsteigusi Vienišų tėvų ir motinų tinklą Europoje. Tinklas buvo įsteigtas 2007-aisiais, tad mes dirbam kartu su kitom NVO, kurie užsima vienišų motinų, vienišų tėvų reikalais Prancūzijoje. Ispanijoje, Austrijoje, Šveicarijoje bei Švedijoje. Dirbom kartu su tom organizacijom ir stengiamės į savo tinklą ir bendradarbiavimą įtraukti galima daugiau NVO. Tad mūsų asociacijos tikslas padėti ir įgalinti vienišas motinas ir tėvus e, apsispręsti dėl savo gyvenimo Mes nebandom tiesiog jiem padėti, mes bandom juos įgalinti, suteikti galių patiem ir taip pat e, kažkaip išmokti tvarkyti savo gyvenimus ir biudžetus. Visą tai yra aišku susiję ir su Vokietijos žemių e, finansiniais tam tikrais įstatymais bei darbo politika. E, bandymas padėti žmonėm E, ne visuomet gali būti sėkmingas, nes reikia atsižvelgti į kiekvieną specifinę situaciją. Bendrų priemonių visiems na, ne visuomet užtenka. Aišku, reikia renkti tam tikrus standartus, e, bet bendro pobūdžio standartų arba taisyklių tikrai nepakanka. Kokia yra vienišų motinų padėtis Vokietijoje? Gal Vokietijoje jis skiriasi nuo bendros padėties, tačiau manau, kad jį daug maž panaši. Dauguma šeimų yra, bal, balta dalis e, skaidrėje yra e, sutoktinių šeimos su vaikais ir 9 e, procentai yra poros, kurios yra nesustokusios, bet turi vaikų ir raudona dalis yra vienišos motinos. Dauguma vienišų tėvų ar motinų turi vieną vaiką, du trešdaliai turi vieną vaiką Na, o 25 likę procentai augina 2 vaikus ir 6,5 procento augina 3 ir daugiau vaikų. Taigi dauguma augina 1 ar 2 vaikus. Kalbėsiu iš esmės apie vienišas motinas, e, nes jos dažniausiai augina jaun, mažus vaikus, o vieniši tėvai dažniausiai augina vyresnio amžiaus vaikus, virš dešimties metų pavyzdžiui. Šioje skaidrėje matote grafiką, kuris rodo, kokių pajamų lygyje yra vienišos motinos, du trešdaliai jų uždirba arba turi mažiau nei pusantro tūkstančio eurų savo namų ūkiui. Ši skaidrė rodo, kaip per pastarosius dešimt metų keitėsi skurdo riba ir rodikliai. Kairėje pusėje yra sustokusios poros, dešinėje vieniši tėvai ir, kaip matote, tikrai skurdas, skurdo problema tarosi vis aktualesnė, jį didėja, kol kas nežinome pagrindinių to priežasčių, bet bandom išsiaiškinti. Tad kokia vienišų motinų padėtis? Vokietijoje, kaip ir kitose Europos šalise, vienišos motinos yra neturtingos ir jų pajamos yra e, žemiau nei vidurkis ir 40 procentų yra bedarbės, gyvena iš socialinių pašalpų, jų gyvenimo sąlygos yra daug prastesnės nei susituokusių šeimų. Ir atotrukis tarp atlyginimų yra 20 procentų Vokietijoje, Europos vidurkis 13,7 procento, tai yra 2008 duomenys. 29 procentai dirbančių moterų dirba mažų atlyginimų srityse ir dažniausiai tai yra paslaugų teikimo sritis. Toliau, politika ir siūlomi sprendimai. Siekiant pagerinti vienišų motinų padėtį, turime išsiaiškinti, kokios yra priežastis. E, tas priežastis mes išsiaiškinome ir jas paskelbėme praeitais metais. Pagrindinės būtų nedarbas, maži atlyginimai, dideli mokesčiai, nepakankama parama vaiko auginimui. Vokietijos valdžia koncentruojasi dviejų rūšių politiką, kad būtų galima gerinti vienišų tėvų padėtį tiesioginės išmokos, tai yra išmokos už vaikus, taip pat programos skirtos integruoti žmonės į darbo rinką. Nacionalinė darbo užimtumo ministerija yra parengus kelias programas, kurios yra skirtos tam tikros menų integravimui į darbo rinką, migrantam, neįgaliem pavyzdžiui asmenim ir gal laiką nedirbantiems asmenims. E, dabar labiau koncentruojamas į vienišus tėvus nes tokių dabar yra 600 tūkstančių ir jiems jau daug metų nepavyksta rasti gerai apmokamo darbo, nepaisant didžiulių pastangų, kurias deda įdarbinimo centrai. E, viena iš programų yra vykdoma pagal e, Europos struktūrinius fondus ir jie yra skirta tiem vienišiem tėvam, kurie e, nesenai prarado darbą. Didžioji dalis yra vienišos motinos. 60 milijonų eurų bus skirta įvairiem projektam įgyvendinamiem visoje šalyje ir bus tengiamas, kiek galima daugiau vienišų tėvų integruoti į darbo rinką. Ir mes bandysime tiesiog sukurti didesnės galimybės vienišiem tėvam įsidarbinti, taip pat gauti geresnės konsultacijas darbo biržose ir gauti geresnę prieigą prie vaikų priežiūros paslaugų. Dar vienas dalykas apie darbo rinkų programas ir tiesioginės išmokas. Labai dažnai EBPO kritikuoja Vokietijos politiką didinti išmokas už vaikus, teigia, kad tokiu būdu nemažinamas skurdas. UNICEF savo ataskaitoje taip padaro tokią išvadą. Dabartin, visai nesenai atlikta studija, Hans Böckler fondo studija, rodo, kad dabartinės šeimos politikos priemonės nepasiteisina ir jos nepadeda mažinti skurdo. Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad e, tiesiog visos šeimos labai skiriasi ir priemonės labai skiriasi. Vokietijoje vis aktyviau veikia įvairios NVO, kurios siūlo iš esmės keisti šeimų paramos sistemą. Toliau darbo rinkos projektai. E, buvo siūlytos kelios tokios programos vienišoms motinoms per pastarosius 20 metų. Jas išanalizavo Kul Riedmüller savo studijoje ir buvo padaryta išvada, kuriai pritarė ir mūsų organizacija. Tad išvada yra tokia. Vienišoms motinoms nepavyks įsitraukti į darbo rinką jei ir toliau išliks didžiulė neligybė tarp lyčių. E, ypatingai nuo to kenčia vienišos motinos. E, visų pirma dėl to, kad jos yra moterys, visų antra dėl to, kad jos yra motinos. Ir darbo rinkai, rinkoje nereikėtų renkti programą po programos, nes tai nėra tam tikros, na, pramoginės programos. Reikia vienos konkrečios programos, kuri duotų konkrečių rezultatų. Uh, ir dauguma siūlomų priemonių arba dar neįgyvendintos, arba įgyvendintos, bet dar tik dabar vertinamos. Ir todėl apie tas programas, apie tos projektus mes dar ne visai daug ką žinome, nežinome, ar jie pasiteisino, nežinome, kokie buvo jų rezultatai. Tad galima kelti klausimą, kokiu reikia praktinių sprendimų, kokia politika būtų geriausia ir pagerintų vienišų motinų padėtį. Dabar Vokietijoje e, turime pirmą vyriausybinę ataskaitą dėl lygybės tarp vyrų ir moterų ir ši ataskaita dažnai aptariama žiniasklaidoje. Bendra išvada būtų tokia. E, Vokietijos politika neleidžia moteriams e, įgyvendinti savo potencialo, nes joms e, lik ir leidžiama dirbti tik tai tam tikrus nereikšmingus darbus ir tiesiog jų padėtis nėra tokia gera kaip vyrų. E, Tai reiškia, kad reikia padėti keisti, reikia daugiau moterų įdarbinti aukštose postuose, reikia numatyti geresnės taisyklės dėl darbo valandų, reikia nustatyti kvotas dėl moterų aukštose postuose. Taip pat reikia reformuoti ir vaikų paramos išmokų sistemą. Taip pat daug dėmesio reikia skirti lygybei, lygybės klausimui. Ir būtent mūsų šalyje, kaip ir kitose, šio aspektu labai trūksta. Tai yra trūksta lygybės vaikų priežiūros srityje, karjeros srityje, lyčių srityje, kitose srityse. Ir visai nesnai buvo parengta ataskaita apie šeimų gerbuvi Ji yra grindžiama ir ES šeimų platforma, kurią pasiūlė komisija. Ir tame dokumente lygybė yra išskiriama kaip vienas iš svarbiausių kriterijų šeimų lygybei. Ir lygybė yra modernios visuomenės centras ir ji persikerta su visais kitais svarbiais aspektais. Aišku, tai galima suprasti plačiaja prasme, nes kiekvienas asmuo turi tokias pat galimybės dalyvauti visuomenės darbe ir tai daryti visom priemonėm ir visais lygiais. Mano išvados būtų tokios. Vienišų tėvų organizacijos nemato jokio tvarumo siekiant mūsų tikslų ir gyvendinant e, tam tikrus projektus ar gerą praktiką. Specialių tikslinių grupių nustatymas, pavyzdžiui, vienišos motinos ir kitos grupės, kartais padeda, nes padeda geriau užsiaiškinti e, kylančias problemas, tačiau iš esmės tai nepadeda pakeisti bendros struktūros ir sistemos, dėl kurios susidaro neligybė. E, įvairios studijos ir politinės priemonės e, tikrai daug galimybių numato, tačiau reikia jas tinkamai įgyvendinti ir mes manome, kad reikia imtis konkrečių veiksmų jau šiandien. Ačiū, ponė Libiš. O dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovai iš užimtumo generalinio direktorato, panu Praskevičiu. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti trumpai, bet vis tiek. Didžiausia dėmesį savo pasisakymę skirsiu tam, ką sakė abi prelingentės. Labai svarbus yra vaikų skurdo klausimas. Ir kaip anksčiau minėjau, komisija vaikų skurdo atveju laikosi nuostatos, kad visi vaikai turi teisę gauti bendrojo tipo išmokas, o Konkrečios specifinės išmokos turi būti skiriamos atsižvelgiant į vienos ar kitos padėties ypatybės, nepriklausomai priklausomai nuo padėties. Nes nebejotinai, kad jeigu šeimoje auga trys vaikai, jų padėtis kiek kitokia negu tais atvejais, kai auga vienas vaikas. Taigi turėtų būti tikslinės pastangos praktikuojamos. Dar vienas dalykas tai mokėjimai ir išmokos bei vyrų moterų lygybės klausimas bei moterų atliekamas darbas, kuris faktiškai yra neapmokamas. Moterims tenka daug sunkesnis vaidmuo, nes jos ne tik dirba, turi rūpintis vaikais, bet labai dažnai turi rūpintis ir kitais išlaikytiniais, tokiais kaip senyvais tėvais. Ir šis klausimas turi būti sprendžiamas. Yra dar vienas klausimas, kurį aš minėjau, labai probėgo, bet jis iškylo ypač aštariai jūsų komitete praėjusią savaitę po to, kai buvo patvirtinta ataskaita dėl to, kad skurdo veidas yra moters veidas. Ir joje konkrečiai kalbama apie labai menką atlyginimą. Nebejotina, kad komisija turi imtis priemonių, kad nustatytų visiems taikytiną minimalaus uždarbio lygį. Gal išskyrus Graikiją, Vengriją, kuriuose nustatytas toks dydis, bet daugelį kitų valstybių narių minimalus uždarbis yra toks menkas, jo lygis toks menkas, kad vargu ar galima užtikrinti orų pragyvenimą. O mes privalome užtikrinti orų žmogaus gyvenimą. Kitas dalykas - finansinių klausimų sprendimas neišspręs visų reikalų, visų problemų, Ir reikia galvoti apie tuos vienišų tėvų šeimų specifinius poreikius, kuriuos būtų galima spręsti. Jeigu kalbame apie gerą patirtį, Tai norėčiau paminėti Džepeto projektą, kuris pirmiausiai buvo vykdomas Suomijoje, po to Prancūzijoje, o vėliau jau daugelis kitų šalių ėmėsi to projekto Taigi tai yra vaikų priežiūros centrai, kurie veikia 24 valandas per parą ir, parai, ir tėvai gali pasinaudoti tokio centro paslaugomis. Reikia tinkamai vertinti ir šeimos kaip po tokios vaidmenį auklėjant vaikus. Dažniausiai galvojama ir sakoma, kad mokykla turi atlikti vieną ar kitą funkciją, Bet pamirštami tėvai, nes tėvai taip pat turi atlikti savo prievolės. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, norėčiau pasakyti, kad ES plat, kovos su skurdu platformoje numatytos tam tikros rekomendacijos, kaip galima komoti su vaikų skurdu. Tačiau visi klausimai turi būti sprendžiami kartu su rekomendacijomis, kurios bus patvirtintos 2012 metais. Taigi, manau, tokie yra pagrindiniai dalykai ir sritis, kuriuose Europos komisija galėtų imtis veiksmų ir prisidėti prie bendros diskusijos. Nebijotinai mes norime padėkoti Europos parlamentui už šios diskusijos organizavimą ir tikrai ketiname pagelbėti Jums rengiant pranešimą. Pirmininkė. Taip, ačiū, mes tikrai renksime rimtai pranešimą. O dabar noriu suteikti galimybę pasisakyti kolegoms, kurie galbūt turi klausimų mūsų ekspertėms, ponia Figureido, kuri yra šešėlinė pranešėja. Jums pirmiausiai suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad pavėlavau, bet taip nutiko dėl to, kad um, mano skrydis vėlavo. Nebejotinai. Šiandien svarstome labai svarbų klausimą. Todėl, kad kai kalbame apie moterų diskriminavimą, atskirai reikia kalbėti apie vienišų motinų auginančių vaiką ar vaikus klausimą. Tai yra atskiras klausimas susijusias su specifinėmis aplinkybėmis ir problemomis, kurios kelia nerimą nes nebejotinai vienišos motinos turi ne tik auginti vaikus, bet taip pat turi ir dirbti. O pasirinkimas yra labai negausus, jos arba eina dirbti, arba lieka bedarbėmis. Bet tuo pačiu turi pasirūpinti savo vaikus. Deja, labai dažnai tokių vienišų motinų padėtis tampa itin sudėtinga. Šiuo metu kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Portugalijoje, o Portugalijos atvejai žinau geriausiai, be kita ko taip pat Ispanijoje, Graikijoje bei, pavyzdžiui, net Airijoje, kaip ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse, auga skurdas, mažinamos socialinės išmokos, pašalpos šeimoms Ir tose valstybėse narėse vienišų motinų namų ūkių pajamos yra neleistinai mažos. Dėl to tokios šeimos gyvena skurde. Praėjusią savaitę buvo suorganizuota Agoros konferencija skurdo klausimais ir valstybių narių Organizacijos priklausančios Agoros tinklui kreipėsi į Europos parlamentą, kad mes jų vardu pareikštume pasipiktinimą didėjančių, augančių skurdu ir neligybę. Nes didėjantis skurdas ypač daug problemų kelia jauniems žmonėms vienišų tėvų šeimoms. Kai kuriuose valstybėse narėse nedarbo lygis tarp jaunų žmonių jau peržengė 40 procentų. Ir todėl į mus buvo kreiptasi, kad mes per Europos parlamentą išreikštume pasipiktinimą tokia padėtimi didėjančių skurdų Europoje. Ir ypač tuo, kad tam tikros socialinės grupės, tarp jų vienišų motinų ūkiai, atsiduria didžiuliame skurde. Dar viena grupė tai yra vyresnio amžiaus moteris. Dauguma jų gauna labai mažas pensijas, nes savo laiku negalėjo pakankamai ilgai dirbti. Taigi yra ir vyresniamžiaus moterų pensijų klausimas. Būtent dėl mažų pensijų jos gyvena didelėme skurde. Turiu pasakyti, kad nors ir buvo Europoje paskelbti kovos su skurdu metai, vis tik tai skurdo rodikliai Europoje yra pakankamai grėsmingi ir jie kelia vis didesnį susirūpinimą Europoje yra augančios ekonomikos valstybių narių, bet yra nemažai tokių valstybių narių, kuriuose ekonomikos augimo tempai lėtėjo. Tai reiškia, kad vis daugiau žmonių gyvena skurde ir net šiaip jau skurde, o patiria susiduria su skurdo problema labai aštriai vyriausybių siūlomos priemonės nepakankamos, o kartais net gali pabloginti padėtį, nes iš esmės tos priemonės dažnai yra labai bendro pobūdžio ir neužtikrina solidarumo bei socialinės darnos principų taikymo. Taigi ekonomikos valdysenos pakete turėtų tai būtų atkreiptas dėmesys. Vyrų moterų lygybės klausimas yra dar vienas probleminis aspektas. Ir visą tai kelia didelį susirūpinimą. Viena iš priežasčių, dėl kurios vyksta šios dienos diskusija ir yra visi tie paminėti veiksniai, tarp kurių aš minėjau keletą ir taip pat išsakiau tam tikrų socialinių grupių pasipiktinimą, kurį jos pareiškė Agoros konferencijoje vykusioje praėjusią savaitę parlamente. Manau, kad mūsų komitetas tikrai galėtų pasisakyti visais tais klausimais ir stengtis, jog įvairios priemonės būtų įgyvendinamos. Problemą, man regis, reikia spręsti europiniu lygiu. Turime pagalvoti apie tai, atsižvelgdami į skurdą, ypač skurdą, kuris įtraukia moteris ir vaikus. Pirmininkė, ačiū. Pone Figuraido. Yra nemažai norinčių pasisakyti ir kiekvienai kalbančiai skirsiu penkias minutės EPP vardu pona Liulink. Ačiū pirmininkė. Ne, neturiu gal. A, turiu, atsiprašau, konkrečių klausimų kalbėtojams. MMM pirmininkė kalbėjo apie vaizduotę pasitelkiant surastus sprendimus. Ir, pavyzdžiui, kalbėjo apie PVM Norėčiau sužinoti, kaip jie įsivaizduoja šitą sprendimą kūrybinį PVM srityje. Jūs suprantate, kad PVM srityje Europos lygių yra taisyklių, yra mm, minimalus lygiai, sumažinti PVM dydžiai, bet valstybės naras turi laisvę taikyti tas rekomendacijas ar ne. Ir taip pat yra numatyta PVM išimčių dėl tam tikrų kažkokių kitų aspektų. Bet kaip jūs įsivaizduojate savo sprendimą įgyvendinti tą kūrybinį PVM srityje? Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia atsižvelgti, skaičiuojant PVB, neatlygintiną darbą, ypač moterų darbą. Kaip jūs įsivaizduojate apskaičiuoti to darbo vertę? Jau nekalbant apie tai, kad galutiniai rezultatai tokio skaičiavimo tose valstybėse, kurių, kur moteris mažiausiai dirba, e, PVB, BVP išsipūs nuo tokio skaičiavimo ir, ir PVM to pačiu. Ir žinote, kad ir valstyb... Europos Sąjungos turimi ištekliai, tai yra tos lėšos, kurios įmoka valstybės narės į bendrijos biudžetą ir tos lėšos yra skaičiuojamos vadovaujantis tų valstybių narių e, bendruoju vidaus produktu. Taigi negalime skriausti valstybių narių, kuriuose net lygintinas darbas yra, na, tarkim, stipresnė tendencija nei kitose. Jūs taip pat kalbėjote apie šeimai skirtų išmokų mokėjimą motinai. Na, aš manau, kad tai yra akivaizdu tam tikrose bent jau valstybėse, kad šeimos išmokos mokamos kas mėnesį ir mokamos motinai. Bet aišku, galima apsikeisti gero, gerąją patirtimį šioje srityje. Jūs taip pat kalbėjote apie vaikų priežiūros paslaugų organizavimą. Čia reikėtų uh, nesistengti išrasti dviračio, nes jau 9-ame deš... dešimtmetyje Europos komisija yra parengusi pranešimą dėl šitokių paslaugų organizavimo ir aš manau, kad tas pranešimas ir jo išvadas vis dar galioja ir mums nereikia čia naujo, iš naujo šito darbo atlikinėti, nes šitos rekomendacijos buvo taikomos, jau įgyvendinamos ir mes tikrai uh, tokių struktūrų turime daug daugiau. Kalbėjote taip pat apie tokių struktūrų, vaikų priežiūros struktūrų veikimą visą parą. Ar jūs tikrai įsivaizduojate, kad tai yra būtina ir kaip įsivaizduojate, tos struktūros bus finansuojamos? Na, dėl motinos vaidmens jūs pagėdavote, kad būtų skiriama daugiau laiko tam vaidmeniu atlikti, jūs taip pat reikalavote atsižvelgti gyvenimo ciklo specifikas taip pat norėjote, kad moteris ir daugiau dirbtų, tai jūs bandote apskaičiuoti apskritimo kvadratūrą, aš taip suprantu, nes e, jūsų reikalavimai vienas su kitu nesuderinami yra. Ir kaip jūs apskritai ruošiatės finansuoti visus šitos siūlymus? Na, o dėl statistikos skirtimų noriu jūs truputėlį įspėti, nesuprantate. Uh, Visus statistinius duomenis reikia labai kritišką akimi nagrinėti. Taigi statistika dėl skurdo įvairiose valstybėse narise turi iškart pasakyti, na, aš esu iš Luksemburgo. Tas, kuris yra vargšas Luksemburge, ne, jeigu kirsti sieną link lo, lo, Lotaringijos, e, Luksemburgo skurdžius Lotaringijos regione yra tikras turtuolis. Taigi, turėkite galvoje, rimtai analizuodami statistikos duomenis liečiančius skurdo rodiklius. Mūsų, tarkime, minimali alga Luksemburgė yra labai didelė. Šiandien kvalifikacijos neturintiems e, darbuotojams Luksemburgė mokama apie 1800 eurų per mėnesį, o Vokietijoje to negauna kartais net ir diplomą turinti žmogus. Jeigu yra deputatų, kurie reikalauja garantuoti vienodą minimalių pajamų lygį Europos lygiu, tai reikia suprasti, kad jie nesupranta situacijos, nes situacijos valstybės narsiai yra labai skirtingos ir reikia tikrai labai atsargiai žvelgti į tokius reikalavimus, utopinius siūlymus, kurie neturi jokio pagrindo e, e, netikrovoje ir tikrai nepastarnaus moterų labui. Dar turėjau klausimą. Vokietijos ekspertai. Nežinau, kad Vokietijoje yra tikrai, vyksta dabar didžiulė diskusija, ką reikia daryti. Ar reikia numatyti išmokas, duoti pinigų tai yra, ar reikia teikti paslaugas motinoms. Ir aš manau, kad, na, kiekvienas turi pasirinkti savo kelią, tačiau aišku, kad pinigai, kurie tikrai pasiekia vaikus per paslaugas, mūsų e, hercogystėje mes buvom irgi įsidėgę tokias paslaugas per paslaugų čekį šeimoms. Jie, jie yra tikrai veiksmingi, tačiau reikia nesižvelgti visuomet į subsidarumo principą ir niekada nebus vieno visiems tinkamo dydžio, kalbant apie įvairias priemonės taikomas visoms valstybėms narėms. Thompson, e, kėdo. O dabar žodis poniai Thompson. Ir noriu paprašyti kolegų, kad nepažeisiu skirtų laiko reglamento. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pakomentuoti kolegės iš Vokietijos pasisakymą, ponios Lybich pasisakymą Nes man atrodo labai įdomios jūsų mintis apie vyrų moterų lygybę, apie tai, kad e, moteris diskriminuojamos daug kart Vokietijoje dėl to, kad jos yra vienišos motinos ir dėl to, kad jos yra moteris. Aš manau, jūsų labai taiklus buvo pastebėjimas, nes Vokietijoje iš tiesų dirbančių moterų rodikliai yra vieni prašiausių Europos Sąjungoje, nes jos gauna mažus atlyginimus, sunkiai gali pasinaudoti vaikų priežiūros institucijų paslaugomis ir taip toliau. Bet to yra tokių darbų, kur dirba tik vyrai, Volkswageno pavyzdžiui gamykla. Bet aš visiškai pritariu jums, kad reikalinga ieškoti sprendimo, šios problemos sprendimo būdų ir Pavyzdžiui, Danijoje mes pritartume minimalių pajamų nustatymui, bet ne minimalaus atlyginimo nustatymui, nes sąlygos valstybėse narėse yra labai skirtingos ir aš manau, kiekvienos darbo rinkos atveju yra kitaip. Todėl labai sunku nustatyti bendrą minimalų atlyginimo dydį. Galima, kaip Vokietijoje, nustatyti, galima, kaip pas mus, nustatyti minimalių pajamų lygį. Man regis, kad jeigu gerintume darbo sąlygas moteriams, galimybės įdarbinti moteriams, tai pagerėtų ir jų pajamų lygis. Bet kodėl tokių problemų kyla vienišų motinų šeimoms? Dėl to, kad yra ir tam tikros demografinės tendencijos. Dabar susiklostė tokia padėtis ir ji vis labiau įsitvirtina, kad stambiuose miestuose gyvena daugiau moterų negu vyrų, o tokiuose rajonuose daugiau vyrų negu moterų. 70 procentų moterų kai kuriuose valstybėse narėse turi aukštojo mokslo diplomą, bet nenori ištekėti už staliaus. Kita vertus, diplomuoto partnerio neranda. Tai ką joms daryti? Jos pasinaudoja dirbtinio apvaistinimo paslaugą. Ir dabar, pavyzdžiui, mano šalyje net atsirado tam tikri diskriminaciniai teisės aktai. Ir įdomu tai, kas sako komisija, kad viena vieniša motina gali pasinaudoti įvairiomis pašalpomis, bet jeigu jūsų vaikas gimė dirbtinio atvaisinimo būdu, tada jūs negalite pasinaudoti e, kai kuriomis um, išmokomis. Tai rodo, kad kuriasi nauja padėtis ir matomai neligybė dėl to tik ryškės ateityje. Dar kai kurie iš jūsų kalbėjo apie Italijos sistemą ir apie tai, kad valstybė turi pasirūpinti tam tikrais atvejais šeima. Bet aš manau, kad šeima turi rūpintis pati savimi iš dalies. Aš buvau susitikusi savo laiku su moterimi iš Čilės ir kai ji atvyko pas savo vyrą, tas vyras išsiskyrė, susitokė su kita moterimi ir aš klausiau čilietės, kodėl jūs negrįžote į savo namus Čilėje. Žinot, ką man atsakė? Man pasakė, kad tada mane kontroliuotų mano tėvas vėl. Taigi, kaip matote, kontrolės klausimas. O tai gali būti tėvo kontrolė, brolių kontrolė arba kitų kontrolė. Todėl aš manau, kad bent jau Europoje moteris turi galimybę rinktis, su kuo gyventi toliau. Ar vienai, ar su savo tėvais ar broliais. Ir tai, manau, kad susidaro skirtinga padėtis, nes tokiu atveju moteris gali tikėtis pagalbos iš buvusio sutoktinio ar net iš savo ankstesnės šeimos. Ačiū poniai Thompson, o dabar suteiksiu žodį ekspertėms, kad jos atsakytų ir turiu pasakyti, kad kiekviena iš jūsų galite kalbėti beveik po 10 minučių. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį MMM Europa atstoviai poniai Lombasai, o po to ponai Libich. Su pirma atsakysiu ponai Liulink. Aš čia jums išdėšiau tai, ką moteris atsakė į klausimyną, taip pat darbo grupėse, pokalbių grupėse. Išreiškiau jų nuomonę. Taigi, iš esmės, išreiškiau norą turėti daugiau laiko, taip pat, kad jos būtų labiau pripažintos, turėtų galimybę labiau derinti darbą ir šeiminį gyvenimą priklausomai nuo to jų gyvenimo ciklo, kurį jos dabar gyvena. Taip, tai jų pagėdami. Moteris, taip, motinos nori kalbė, dirbti daugiau, kai jų vaikai dideli, mažiau, kai jų vaikai maži. Norėjau tik tai jums atskleisti tai, ką motinos sako. Jos kalba apie savo motinų vaidmenį su dideliu rūpešiu, nes tai jų prioritetas. Tačiau tai nereiškia, kad jos nenori dirbti. Tai reiškia, kad reikia pripažinti, kad tiesiog yra gyvenime momentų, kuomet joms šeima, vaikai yra svarbesni ir taip pat yra gyvenimo momentų, kur darbas vėl atgauna savo visą svarbą ir, na, ir toks jų pagėdavimas yra. Nes iš ties, akivaizdu, realiame gyvenime motinos negali daryti to, ką jos nori daryti, nes gyvenimo, na, sąlygos to neleidžia dėl tų kūrybinių sprendimų. PVM. PVM yra tas reikalavimas, kuris iškilo ne kartą mm, motinų reikalavimuose politikams. Daug kartų buvo pasakyta, mes auginame vaikus rytojui, mums tai brangiai kainuoja ir niekas mums nepadeda to daryti. Na, aš nesu specialistė, aš nežinau, kaip, kokiu mechanizmu tai galima pasiekti, arba taryba arba komisija gali pateikti rekomendaciją, kuria e, valstybės narės galėtų laisvai naudotis arba ne. Tačiau toks stiprus signalas būtų tikrai puikus ženklas šeimų, šeimoms. Tai reikštų, kad komisija pasakytų, jūs esate svarbus, nes jūs auginate mūsų visuomeniai vaikus. Jūs prisimate tą atsakomybę, tą naštą, bet mes visuomenė suvokiame, kokią paslaugą jūs mums teikėte. Na, to kūrybinio, tai yra kūrybinis sprendimas, konkretaus sprendimo aš neturiu, tai yra jau politikų reikalas tai spręsti. Dėl neatlygintino darbo. Reikia atlikti tyrimą ir įvertinti tą darbą. Tai buvo na, atlikta ne, ne vienodai, netolygiai įvairiose valstybėse. Tai reikia gebėti apskaičiuoti, ir bent jau surasti kažkas bendras linijas, e, kurios rodytų tokio darbo svarbą. Bent jau tam, kad sužinotumėm to darbo vertę ir jį pripažintumėm. Nes noriu tikrai patikinti, kai skaitome tokių motinų atsakymus į klausimus, yra labai tiesiog stulbinantis jausmas matyti, kaip jos vienu balsu sako, mūsų niekas nepripažįsta, mes jaučiamės atstumtos, mūsų niekas nemato. Taigi, jeigu tai ekonomiškai kažkaip būtų apskaičiuota, tai jau turėtų tam tikros vertės. Ir kai tai bus ekonomiškai pripažinta, galbūt ne tik tai kažkokios kompensacijos bus numatytos pagal, kaip jūs sakote, ponelių link realias valstybių narių galimybės, pagal tai, kas yra manoma ar ne, bet taip pat būtų ir tėvų vaidmo kažkaip įtvirtintas. Apie 24 valandas veikiančias vaikų priežiūros struktūros aš tikrai nekalbėjau, nežinau, kas jums tai pašnipždėjo. Uh, Na, o dėl to, ką ponė Thompson pasakė, tai kad šeimos, bent jau motinos, nori daugiau rūpinti savo šeimomis, bet netomis sąlygomis, kurios jos įstumė į, į skurdą. Tiesiog skirkime daugiau svarbos svorio mūsų šeimoms, tik tiek. Grazie, grazie. Adesso invece diamo la parola per... Dėkoju. Na, o dabar žodis poniai Lybiš. Jei leisite, kalbėsiu vokiškai. Norėčiau išsakyti tris pastabas. Norėčiau pakalbėti apie tą didžiąją visuomenę, kuri buvo minėta ir Europos komisija taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia tam tikro minimalaus paramos lygio vaikams. Tos minimalios nuostatos vaikams nepriklausomai nuo jų tėvų statuso, ši idėja tampa vis populiaresnė mūsų šalyje ir kiekvienas vaikas mūsų šalyje gauna, tiksliau jam yra skiriama 500 eurų nepriklausomai nuo to, koks tėvų statusas, kiek jie uždirba, E, aišku, priklausomai nuo uždarbio, paskui galima sugražinti dalį tų skirtų pinigų per mokesčių sistemą. Nes daugiau uždirbantys tėvai per pajamų mokestį vėliau susi... gali gražinti dalį tų pinigų. Na, bet esmė yra ta, kad visuomenė plačiaja prasme vis dažniau prisima atsakomybę už būsimą kartą. Uh, juk tėvai ir motinos yra visuomenės dalis. Ir ta idėja, ta didžiosios visuomenės idėja turbūt reikštų tam tikrą įvairių kartų bendradarbiavimą ir tai būtų glaudžiai susijęs su socialinės apsaugos sistema. Kitas dalykas yra mūsų ryšiai su e, paramos organizacijom iš įvairių šalių. Mes taip pat dirbam NPN e kontekste ir savo rekomendacijomis bei idėjomis keičiame su kitomis panašiomis organizacijomis bei asociacijomis, su šeimų tinklais. Ir Mes taip pat pritarame ir politiniam rekomendacijom dėl moterų politikos, tom rekomendacijom, kurios buvo parengtos. Ir tikrai manome, kad reikia pereiti prie teisėmis grindžiamo požiūrio. Dar vienas dalykas. Reikėtų teikti e, paramą per paslaugas ir ypatingai svarbu yra minimalaus lygio paslaugos. Tai yra svarbu ir žmogaus teisų kontekste. Tai yra, visi žmonės turi teisę į orų bent minimalaus dydžio, ores minimalaus dydžio pajamas ir orų uh, E, egzistavimą. Jei neklystų, Vokietijos e, vienas iš teismų taip pat yra prieėmęs sprendimą, kad švietimas taip pat yra viena iš pagrindinių būtinų teisių žmogui, taigi e, to sprendimo pakeis nebegalima ir švietimo kaip sudėtinio elemento jau iš visos sistemos išmesti negalime. Tai reiškia, kad reikia teikti pagalbą ir švietimo kontekste. Taigi turime užtikrinti žmogaus teisėms pagarbą, taip pat orumą e, ir tam tikrą pragyvenimo lygį turime užtikrinti visiems, visiems tėvam, nepriklausomai nuo to, kokias priemonės jie pasirenka savo vaikams. Ir tikrai negalima nustatyti tam tikro riboto vietų skaičiaus, kiek vietų yra darželiuose arba kitose švietimo įstaigose. Būtent todėl labai svarbu ir toliau dirbti kartu su skurdo klausimus sprendžiančiomis organizacijomis, bet, kaip sakiau, mūsų nuomonė, kalbant apie vaikų teisės, apie skurdo mažinimą, moterų teisės, reikėtų taikyti tą žmogaus teisų pagrindą. Dėkoju, ačiū už atsakymus. Pone Paskas. Na, ką aš pasakiau dėl, tarkim, tų būtinų paslaugų. Tai neapsiriboja vien tik tai dėl e, priežarius paslaugomis. Labai svarbus klausimas vienišoms šeimoms yra būtent būstas. Dauguma tokių šeimų gyvena socialinėme būste arba nuomame būste ir tai turi, aišku, jų ats, labai smarkiai atsiliepia jų gyvenimo kokybė ir vaikų gyvenimo kokybei kita paslauga, kurią aš turėjau galvoje ir kuri labai svarbi, tai vienišų mot... pagalba vienišoms motinoms ieškant darbo. Aš skaičiau, kad, tarkim, Bruselė veikia nauja programa skirta vienišoms motinoms ieškančioms e, profesinio išsilavinimo arba darbo. Ir joms, tarkime, suteikiamos vietos lopšelėse arba vaikų priežiūros institucijose prioritetinė tvarka. Tai yra susijęs su dar kita paslauga, tarkime, energetika. Energetinis skurdas taip pat yra labai svarbus aspektas, kuris labai veikia e, vienišų tėvų šeimas. Taigi daug yra aspektų susijusių su būtent prieiga prie įvairiausių paslaugų. Ne vien tik tai minimalus atlyginimas yra svarbus dalykas užtikrinti. Na, nekalbu ne apie atlygį, bet apie pajamas, kaip e, Danijos deputatė kalbėjo. Ir yra statistinių domenų. Yra taip pat skaitiniai tikslai, išsikelti siekiant panaikinti skurdą iki 2020 metų. Tačiau tai kol kas yra na, tik tai skaitinis tikslas, kurį gali valstybės narės įgyveninti taip, kaip jos nori, nes yra trys rodikliai, kurie gali būti naudojami siekiančio tikslo. Yra pakankamai daug veikimo laisvės įvairioms manipulacijoms. Ne. Gerai, galbūt yra labai gerai, kad dabar Europos lygių esame nusistatę kažkokį tai lygį, iki kurio reikia sumažinti skurdą Europoje, tačiau dabar dar reikia ir pažiūrėti, kad tas lygis būtų ir pasiektas. Ačiū, ačiū už papildymą. O dabar jau man atėjo laikas suteikti galimybę pasisakyti mūsų pranešėjai, poniai Matera kurie pabandys apibendrinti vykusią diskusiją. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad man teko prievolę parengti pagrindinį pranešimą ir be kita kur teks galvoti kokią konkrečią paramą galima būtų teikti vienišoms mamoms. Šiandieną išklausime daug minčių apie įvairias problemas. Dalis jų siejasi tarpusavėje, kitosgi sėtinos su papildomais veiksniais, kaip pavyzdžiui vaikų skurdas. Ir aš manau, kad mūsų komitete tikrai reikės nemažai padirbėti rengiant pranešimą. Noriu padėkoti visoms atvykusioms ekspertėms, taip pat ir čia dalyvaujantiems parlamento nariams ir narėms. Krupšiai žymėjusi, ką jūs sakėte. Ir jūsų uždėstytos mintis nebejotinai padės man renkti pranešimą. Nekantrauju jį renkti ir galėčiau prisėsti nors šiandien. Tam, kad kovotume su skurdu, reikalinga užtikrinti tam tikrą darbo rinkos, pavyzdžiui, dinamiką. Reikia suprasti sąlygas, dėl kurių atsiranda vyrų moterų diskriminacija. Reikia įsigilinti ir į tam tikras demografinės sąlygas, norint suprasti diskriminacijos aspektus ir norint surasti tos diskriminacijos panaikinimo būdus. Dar vienas rytis tai yra šeimos ir profesinio darbo suderinimas, finansinės problemos, su kuriomis susiduria vienišos motinos arba vienišiai tėvai, nes jie vieni turi aprūpinti šeimą. Visą tai nebejotinai daugiau ar mažiau siejasi su skurdu. Dar vienas dalykas tai yra vaikų skaičių šeimoje. Šiandien nemažai buvo pateikta statistinių duomenų, pristatyta sociologinių tyrimų rezultatų ir jie visi turėtų mums geriau padėti geriau įsigilinti į situaciją. Nebejotinai ekspertai suteikia labai vertingos informacijos mums. Čia parlamente mes atstovaujame 27 valstybėms narėms ir jų situacija skirtinga, bet aš nebejotinai pasinaudosiu visą pateiktą medžiagą. Šiandieną mes galime jau galvoti apie problemų sprendimo būdų metmenis, galvoti apie platesnę, sakysime, paramos sistemą arba tam tikrus tinklus, tokius kaip vaikų priežiūros tinklus. Reikalinga mąstyti, kaip tėvai palikę šeimą galėtų užtikrinti didesnę paramą jai ir ne tik finansinę paramą, bet ir kitaip prisidėti prie vienišaus motinos šeimos gerbuvio. Dažnai girdėjome šiandien, kad vienišų motinų šeima kur kas dažniau susiduria su socialinės atskirties grėsme, bet tai reiškia, kad ne tik motinos susiduria su socialinės įskirties problema, bet taip pat ir jų vaikai. Todėl reikia galvoti, kokiom sąlygom esant tą padėtį būtų galima pakeisti. Nebejotinai strategija Europa 2020 daug dėmesio skiria įvairiems klausimams, be kita ko ir jaunų žmonių problemams spręsti. Ir ta pati strategija tokiu būdu dėja nurodo ir kliūtis, kurios egzistuoja jaunų žmonių kelyje. O tų kliučių labai daug. Ir sunku bus jas visas pašalinti. Mes sprendžiame savo komitete moterų ir lygių galimybių klausimus. Man teko garbė būti šio komiteto pirmininkės pavaduotoje. Bet kaip jau sakiau, mums reikia galvoti pragmatiškai ir labai praktiškai. Ir ieškoti labai praktinių sprendimų. Aišku, aš galėčiau dar daug ką pasakyti, bet laiko lieka vis mažiau ir mažiau, mums reikia baigti diskusiją, todėl baigdama pasakysiu, kad labai kruopšiai pasižymėjau visų išsakytas mintis ir to pačiu noriu padėkoti visiems, kurie atvyko į mūsų komiteto diskusiją, viešai diskusiją ir linkiu visiems gero vakaro. Pirmininkė. Iš savo pusės aš noriu taip pat padėkoti poniai Matera kuri apibendrindama sakė, kad reikia kreipti dėmesį į ekonomikos veiksnius, biudžeto veiksnius, investicijas. Tad man tai lieka pasakyti, jog svarbiausia mūsų ateities investicija bus investicija į mūsų visų vaikus. Visi vaikai turi lygias teisės, įskaitant ir jų teisę gyventi orų gyvenimą. Todėl bet kokioje visuomenėje reikia gerbti vaikų orumą, sudaryti jiems vienodas sąlygas bei galimybės aukti ir tobulėti. Manau, kad tai būtų pati geriausia mūsų visų investicija. Labai gerai, kad mes šios dienos diskusiją galime baigti tokia gaida. Būtent nuostata, kad Vaikai yra visako centras. Ir nekantrai laukiame mūsų ateities darbo kartu su ponia Matera bei su šešėlinė pranešėja. Nes klausimas, kuris bus analizuojamas abiejose pranešimuose, labai svarbus mūsų ateičiai. O šiandien noriu padėkoti ir atvykusioms ekspertėms, kurios pasidalijo savo patirtimai, savo žiniomis. Taip pat noriu padėkoti ir Europos komisijos atstoviai už indėlį į mūsų diskusiją. Nebejotinai padėkos nusipelno ir sekretoriatas mūsų komiteto, kuris nemažai padirbėjo, kad šis klausimas įvyktų. Ir galiausiai pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams, kurie padėjo šiandien susikalbėti. Taigi, ačiū visiems.